Bien, chers collègues, je sais bien que la neige est tombée sur euh, Bruxelles, mais comme nous avons euh, indépendant. Gerbėmėjai kolegos, visi žinome, kad Bruselėje pasnigo, tačiau vis tiek meteorologinės sąlygos mums leidžia apsvarstyti nepakeistą darbo tvarkės projektą, todėl pradėkime savo darbus. Pirmas punktas. Darbo tvarkės tvirtinimas siūloma 11 punktą aptarti prieš septintąjį punktą. Jeigu niekas neprieštaraujate, tuomet taip ir padarysime. Kitas dalykas. Antras punktas. Kaip visada. E, Prašyčiau ne, nelaidyti grimasų, kai kalbėsite, nes viskas yra transliuojama internetu. Toliau trečias punktas yra mūsų protokolų, pos, posėdžių protokolų tvirtinimas. Tai yra Liepos 10, rugsėjo 6 ir rugsėjo 17-18 dienų protokolai. Jeigu nebus pastabų, bus laikoma, kad jie patvirtinti. Ketvirtas punktas, suteikiu žodį mūsų pranešėjai, kuris rengia nuomonę. Čia eina kalba apie nuomonę, kurią mes teikiame mm, vystimosi reikalų komitetui dėl užžiūrio teritorijų Europos Sąjungos, už, užsienio, um, užžiūrio šalių ir teritorijų asociacijos. Ir čia vystimosi komitete pranešėjas, kuris rengia pranešimą, yra Patristi Rolien. Ir dabar uh, mes turėtumėm išnagrinėti mūsų komiteto nuomonę. Filibūno. Ačiū pirmininkė, kaip jūs teisingai ir pasakėte, turi mūsų komitetas pateikti nuomonę vystimosi komitetui e, dėl tarybos sprendimo, dėl užjo šalių ir teritorijų ir ES asociacijos ir užjo asociacijos sprendimo. Matau, kad iš ryto nedaug yra dalyvių, tai noriu tai pasakyti, kad eina kalba apie Daniją, Prancūziją, Niderlandus, Junktinė karalystė, taigi nedidelis skaičių ES valstybių, kurios yra paliestos šito sprendimo, tačiau labai svarbu kalbėti apie tvarų vystimąsi. Nuo 2001 metų tą sprendimą reikia modifikuoti atsižvelgiant į pasaulio priekybą, į pasaulio pasikeitimus. Ir aišku, kad reikia šių šalių um, visuomenė, ekonomika tvirtai pasukti uh, tvirto vystimosi kelius, sustiprinti jų um, prisitaikymo prie aplinkos pokyčių galimybės, užtikrinti jų galimybės bendarbiauti regionių ir pasaulinių lygmenių. Čia ypač norėčiau akcentuoti profesinį rengimą, uh, kad būtų galima įgyti tokių profesijų, kurios užtikrintų žimtumą. Yra apie 40 pakeitimų tam, kad mm, būtų laikomasi socialinių normų tiek e, viešame sektoriuje, tiek partnerystėje su privačiu sektoriumi. Svarbu sustiprinti mm, e, pagal tada nuostatas ir darbo normas, pagerinti uh, galimybės e, MVI gauti kreditus, užtikrinti, kad būtų kūriamos naujos darbo vietos. Taip pat dėl e, darbo sveikatos ir e, saugos darbe yra pateiktas nuo pakeitimas 32. Ir labai svarbu kalbėti apie profesinės rizikos prevenciją, apie mm, tyrimus sveikatos saugos klausimais darbuotojų atitinkamai būdinga rizika. Ir noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, kurie e, daug dirbo šiuo klausimu. Ačiū visiems, lauksiu jūsų nuomonių. Pane Krivėti, o paskui tiek. Prašom. Euh, Ačiū pirmininkė. Esu socialistų frakcijos šešėlinė pranešėja ir tiesiog E, tie galbūt mano trumpos įžangos prancūziškai, o toliau aš jau norėčiau kalbėti savo gimtają kalbą. E, taigi, kaip sakiau, esu socialistų frakcijos paskirta šešilinė pranešėja šiai nuomoniai renkti ir tikrai galiu pasidžiaugti puikiu bendarbiavimu su kolega Filip Boulon, kuris, aš manau, ir toliau tęsis. Ir kalbant apie šias užžiūrio šalis ir teritorijas, turiu pasakyti, kad esu pateikusi 12 pakeitimų. Uh, bandžiau paaiškinti, kaip svarbu yra užtikrinti bendrabiavimą tarp ES ir tų žiūrėjo šalių ir teritorijų, kad būtų galima užtikrinti tinkamą mm, darbo rinkos ryties praktiką bei e, užtikrinti socialinį dialogą, kvalifikuotas darbo jėgas, gerą darbo apsaugą darbo vietoje. Taigi labai svarbu, kad ES bendradarbiavimas su tomis šalimis ir teritorijomis užtikrintų tiek tinkamas garantijas darbe, tiek jų derinimą su lankstumu, kalbant apie darbo rinką, darbo vietas, kad būtų išvengta darbo rinkos segmentacijos. Žinoma, kad reikia užtikrinti tinkamą apsaugą tiems žmonėms, kurie yra uh, um, dar neįsitvirtinę darbo rinkoje, kurie dirba pagal, pavyzdžiui, terminuotas darbo sutartis ir panašiai. Reikia taip pat ir papildomų paslaugų, tarkim, vaikų priežiūros struktūrų, kad būtų galima geriau derinti e, privatų ir profesinį gyvenimą. Ir, žinoma, reikia aktyvesnių integracijos į darbo rinką priemonių. Ačiū. Ar dar kažkas pageidautų pasakyti šio klausimu? Ne? Gal komisija? Ne? Puiku. Taigi, ponė Buliom, panašu, kad šiame etape viskas gražiai atrodo. Žiūrėsime, kaip toliau viskas seksis. Ar jūs norėtumėt sureaguoti, ponė Kliuvetį? Ačiū pirminkė, ne, man atrodo, iš tikrųjų daugiau neturiu ką pridurti, jokių čia kliūčių tolesnėme darbiavimui nėra, ko ir galiu pasidžiaugti. Pirmininkė, puiku, judame į priekį, taigi sausio 14. Uh, ne, uh, gruodžio 11 yra pakeitimų pateikimo terminas ir paskui sausio 14 svarstysime tuos pakeitimus ir vasario 23 bus balsavimas paskui vystimosi komitetas gavęs jau mūsų nuomonę galės e, vasario 18-19 atsižvelgti į tą mūsų nuomonę. Penktas punktas, žodis suteikiu poniai Makintyr kad galėtumėm aptarti jos rengiamą nuomonę dėl bendros rinkos valdysenos. Tai yra nuomonė, kuri yra skirta vidaus rinkos komitetui, nes jie rengia savo iniciatyvos pranešimą, kurio pranešės yra Andrė Švab. Taigi, pane pranešėjim žodis. Thank you, Madam President. Ačiū pirmininkė. Turėjome nedaug laiko, kad parengtume ką nors e, užimtumo komitetui. Ir buvo e, tikrai labai svarbu gauti užimtumo komiteto nuomonę dėl bendrosios rinkos. Ankstesnės mano renktos nuomonės e, buvo skirtos visų pirma pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kad jos galėtų kurti darbo vietas. O šioje nuomonėje sakoma, kad bendroji rinka siūlo daug e, galimybių, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, jeigu e, suteiksime joms e, pagalbos. Yra kalbama apie mažų ir vidutinių įmonių bandymą, testą tam tikrą ir apie tai, kad reikėtų didinti e, judumą ES, supaprastinant procedūras, kad būtų e, lengviau e, pripažįstamos profesinės kvalifikacijos ir panašiai. Taip pat šioje nuomonėje mm, yra kalbama apie laiko terminus, kurie yra gana trumpi. Viskas patikta tik angliškai ir aš pasakysiu, kad uh, Jeigu šešėliniai pranešėjai norėtų teikti pakeitimų pasiūlymus, e, būtų labai malonu dirbti kartu su jais, kad e, galėtume vienbalsės nuomonės pasiekti ir pristatyti e, mūsų bendrą konstruktyvę nuomonę. Ačiū. Ačiū. Ponas Serkas. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau pareikšti bendrą paramą šiam pranešimui, tačiau mums kyla vienas nedidelis nesunkumas, e, sunkumas, bet Mums atrodo, kad vis dėlto ši tema yra e, ypač aštuntajame e, paragrafe. Mes kalbame apie vieną dalyką, kuris turi tikrai didelių politinių padarinių. Yra labai didelės reikšmės. Mes, mums atrodo, kad formuluotė yra šiek tiek e, neprimtinai suformuluota. Ten yra sakoma, kad įstatymai ir reikalavimai, kuriant vidaus rinką, turėtų būti panaikinti. Žinau, kad tą reikia žvelgti tam tikrų frakcijų reikalavimo kontekste, kad tam tikrų, e, pavyzdžiui, su hygienos e, ar darbo vietos saugos reikalavimu e, siejimas su kovos su krize turi būti į tokius dalykus atsižvelgta. Žinau, kad turėtam spaudimui yra pasiduodama, tačiau kitose komitetuose yra Labai dažnai kalbama apie darbo vietų kūrimą, kad būtų skatinamas ūkio augimas, tačiau mes turime atsižvelgti į tai, kad tos e, saugumo nuostatos e, darbuotojų saugos srityje būtų, turėtų prioritetinę reikšmę. Ir teikiant tokią nuomonę, manau, neteisinga rašyti šios dalykus taip, kaip čia parašyta, nes mūsų komitetas E, turi atkreipti dėmesį į tai, kad atitinkamų priemonių ES lygmenių dar net nėra, pavyzdžiui, kalbant apie darbo e, sąlygus, e, darbo saugos taisyklės, ten jos yra minimalios, tai yra minimalų standartai ir mes negalime iš viso panaikinti, jos netkreipti dėmesį. Nekreipti dėmesio. Dėl to manau, kad šią, šią pastraipą reikėtų apskritai išbraukti. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention Ar yra dar norinčių kalbėti? Kozas. Köszönöm, rövid leszek. Ahogy elhangzott, rövid idő áll rendelkezésre. Dėkoju, kalbėsiu trumpai. Turime labai nedaug laiko, kad parengtume šią nuomonę ir taip pat neturime daug laiko pakeitimų pasiūlymams teikti, tik vieną savaitę. Uh, Aš būsiu šešėlinis pranešėjas, APP šešėlinis pranešėjas. Vakar nagrinėjau šį klausimą ir skaičiau šią nuomonę. Norėčiau pasveikinti pranešėją, tai yra tikrai puikia nuomonė. Dėl atskirų klausimų dar nelabai ką galiu pasakyti, tačiau kai bus pateikti pakeitimų pasiūlymai iš APP pusės, tuomet norėčiau pakalbėti su šešėliniu pranešėju, su pranešėju, e, kad viskas vyktų sklandžiai. Dėkoju. Euh, Puiku. Ar dar kažkas pageidautų pasisakyti? Komisija gal yra, norėtų pasisakyti? Ne. Mm, pone pranešė tada. Ar jūs norėtumėt kažką dar pasakyti? Ça n'est pas nécessaire. Alors... Ne, nereikalinga. Puiku. Tai tada tik priminsiu, kad pakeitimų pateikimo terminas tik tai angliškai yra gruodžio 11 vidudienis. Po to jos išanalizuosime nuo gruodžio 18 irgi vis dar angliškai. Mm, iš principo ir galimus kompromisinius pakeitimus. Ne, tiesiog pakeitimus analizuosime 14 dieną ir balsuosime tą pačią dieną taip pat, kad vidaus rinkos komitetas galėtų į juos atsižvelgti per savo posėdį sausio 23-24 dienomis. Toliau pereiname prie šešto darbo tvarkės punkto. Čia, kaip jūs žinote, Europos komisija. Tiesa, aš turiu pristatyti koordinatorių prašymų klausimai, kurie atsakoma žodžiu ir pasiūlymą priimti rezoliuciją dėl garantijų jaunimui. Kaip žinote, komisija Randuro komisaro priežiūroje vakar pristatė jaunimo garantiją, garantijos projektą, tokį, koks dabar jis yra suformuotas visos kolegijos. Uh, Iš esmės eina kalba apie tai, kad valstybės narės yra kviečiamos kiek įmanoma visomis priemonėmis panaudoti socialinį fond, Europos socialinį fondą ir inicijuoti jaunimo garantijas. Taigi, sakykime, tai yra decentralizuotas mechanizmas, kur visiškai laikomasi subsidiarumo principo ir nežengiama nei žingsnio toliau, lygiai grečiai reikėtų dar pabrėžti, kad Europos komisija, analizuodama mm, metinės augimo tendencijas, taip pat pasakė, kad ši, ši jaunimo garantija galėtų kažkiek saveikauti su, ar, ar, ar susisieti su tuo, ką komisija analizuotų, kalbant apie nacionalinės reformų programas ir nacionalinės stabilumo ir konvergencijos paktus valstybių narių. E, tokiu būdu būtų galima pasinaudoti konkrečiomis rekomendacijomis čia. Konkrečiai jūs turite ir pasiūlymą, ir rezoliuciją, ir, ir, ir klausimą, ir rezoliucijos pasiūlymą. Čia visi tie darbai yra prižiūrimi paskirto pranešė, tai kaina kalba apie savo iniciatyvos pranešimą ir apie darbą su kultūros komitetu. Mes norėjome didesnio perspėjimo, didesnio matomumo Europos parlamento, kad apsko taryba galėtų į tai atsižvelgti, į e, tokias kuklės komisijos e, kuklius komisijos pasiūlymus. Taigi mes turime tekstus ir norėčiau jums iš karto ir pasiūlyti, kad kalbant apie rezoliuciją, pridurtumėm galbūt vieną, dvi pastraipas kurios labiau dėrėtų su tuo, e, kas buvo komisijos pasiūlyta, nes iš esmės mm, realiai e, tie stipriausi punktai mm, dėl tų rekomendacijų, kurios būtų konkrečiai kiekvienai valstybei nariai, visą tai, kas yra mm, pasiūlyta ir su kuo dėje mums teks gyventi, tai yra tai, kad Aš atsiprašau, aš e, nesu to kažkaip teisingai suformulavus, bet reikėtų galvoti apie kažką tai tokio, kad, na, jeigu tai būtų tokios rekomendacijos, su kuriamis sutiktų valstybės narės. Tai, na, aš, aš dar kartą jums sakau, aš dar nesuformulavau tų minčių, bet svarbu, kad būtų viskas nuoseklu. kad derinant tai su sanglaudos politika ir su daugiametė finansinė programa, galvojant apie tą sanglaudos paketą, jis turėtų būtent ir finansuoti e, šios naujus poreikius, e, siejant juos su Europos socialiniu fondu. Tai toks vienas būtų papildomas pasiūlymas. Antras papildomas pasiūlymas būtų dar kartą patvirtinti, kad uh, kaip mums yra svarbu, kad komisija integruotų šią dimensiją į savo rekomendacijas, kuomet jie renks kiekvienai valstybė narė konkrečias specifines rekomendacijas. Taigi noriu pasakyti, čia aišku, nenoriu kažkaip tai. Uh, užbėgti už akių kokiam tai darbui, kurį mes paskui atliksime, bet aš manau, kad labai svarbu uh, pasiūsti tą aiškę žinę prieš uh, EFSKA, prieš socialinių reikalų ministrų tarybą, uh, paskui, kai bus galima, aišku, pasipaderinti formuluotės Šartie, po to panas Kristinsen. Taigi, ponė Manšartie, prieš jums suteikdama žodį, aš tik norėčiau pasiūlyti, kad būtent, kadangi jau šiandien po pietų pradėsime trilogą dėl Europos socialinio fondo, kad visko dar labiau nekomplikuotumėm, bet kad gerai integruotumėm šį momentą. Uh, galvodami tas formuluotės, turėkime omenyje e, tas būsimas dėrybas ir, ir turėkime omeny tai, ko dar mes nesam aptarę. Taigi, ponia Šartie ir paskui panas Kristinsen. Euh, Ačiū, pirmininkė. Aišku, kai kalbame apie elektromagnetinius laukus ir paskui šį, šį trilogą, tiek daug darbų, kad negalėjau pakankamai dėmesio skirti viskam, tai tiesiog tik dabar sužinojau apie jūsų paminėtą klausimą, dėl, kurį atsakoma žodžiu ir rezoliucija. Iš esmės galiu pasakyti, kad pritariu jiems Jūs žinote, kiek daug dirbu trilogė ir puikiai žinote, kad šiandien po pietų būtent labai daug dirbsime tuo klausimu. Vis tik tai turiu pasakyti, kad buvo tikrai labai labai sudėtingos darybos su, su taryba per trilogą, praeitą savaitę, per paskutinį trilogą. Būtent dėl to, kad reikia būti ir kuklesniem, ir atviresniem, ir daugiau gero noro parodyti dėl viso to, ką jūs apibūdinote. Kai analizuojame jaunimo situaciją nuo 18 iki 25 metų, kurie turi tiek sunkumų susirasti darbą, Ir jeigu dar žiūrime mm, į tai, kad yra problemos dėl kvalifikacijų įgyjimo, kad nėra pakankamų tų kvalifikacijų ir uh, Aišku, kad jeigu galvotumėm apie tuos dalykus bendrai, tai reikia galvoti, kaip mm, sugražinti juos į mokymą, į profesinį mokymą, nes iš tikrųjų reikia pripažinti, kad daug jaunimo nėra įgyję tiek, kiek reiktų profesinio to išsilavinimo ir reikėtų galvoti apie tuos europinius kelius, tai yra mobilumo programą, savanoriško darbo programą taip pat. Ir tam jaunimui, kurie dar nėra integruoti į um, formalią švietimo sistemą, mokymo sistemą, reikėtų būtent galvoti apie šį kelią, nes kitaip aišku, kad jų lauks tik tai e, daugiau ir daugiau nesėkmių galvojant apie jų profesinį gyvenimą. Taigi reikėtų dar galvoti apie tokias papildomas e, programas, tai yra Europos mobilumo programa, Europos savanoriško darbo, savanorystės programa ir tai, manau, turėtų papildyti kitus elementus. Ir, ir reikia būtent galvoti apie tokį kelią jaunimui. Reikia užtikrinti tikrą šios ryties politikos efektyvumą ir papildyti tomis priemonėms, nes tikrai galvojant apie nacionalinės pastangas, kaip kovoti su jaunimo per menku išsilavinimu, per, kad nepakankamai įgyto profesinio uh, mokymo, išsilavinimo, tai reikia galvoti apie tokius projektus nacionalinius projektus taip pat. Turiu ilgą sąrašą, man čia pasakyti. Noriu tik patikslinti, kad šio e, žodinio klausimo ir rezoliucijos tikslas yra ne aptarti absoliučiai visus dalykus susijusius su jaunimo garantija. Nes mes turėsime savo iniciatyvės pranešimą, kuris bus e, diskutuojamas, e, tobulinamas ponė Škrislevska e, bus e, pranešėja, atitinkamas varkaraštis yra parengtas ir viskas e, numatyta. Mes čia tiesiog galvojame apie vasario 7 dienos socialinių reikalų ministro tarybą ir tai, ką komisija yra pasiūlę. Pirmininkė, nereiks nei minutės, aš noriu patikslinti, kad jeigu komisija padarė tokią klaidą ir pamiršo, tai uh, Aš manau, kad mes tikrai galime ištaisyti tai. Euh, Ole e, Kristinsen, paskui Ole Irš. Bet e, atsiprašau, bet labai prašau jūsų kalbėti trumpai. Jeg er enig i formandens e, kommentar, og at hvis vi vil noget med det her. Ačiū. Kalbėsiu trumpai. Sutinku su pirmininkės pasiūlymais. Sige, at ungdomsarbejdsløsheden er ved at løbe totalt. Jaunimo nedarbas visiškai nebekontroliuojamas ir mes e, negalime vien tik kalbėti apie tai. Mums reikia e, suprasti, kad e, dėmesys, kuris pastarųjų metų buvo skiriamas biudžeto mažinimui, trukdo mums atkreipti daugiau dėmesio jaunimo problemas. Turėtume mobilizuoti savo lėšas, fondus, nes kitaip neišbrisime šios situacijos. Ispanijoje visi žinome, kokia yra situacija, tačiau ta padėtis e, yra gana rimta ir Graikijoje, ir kitur. Matome, kad e, jaunimas e, susiduria su dideliais sunkumais, perinant nuo mokslų prie darbo. Ačiū. Ja, irš, pui... Nadė Irš, paskui Alessandro Serkas. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad ta jaunimo garantijų iniciatyva yra labai svarbi ir duodanti tikrai labai svarbų ženklą. Tačiau reikia suvokti, kad jaunimo garantija mums nepadės sukurti naujų darbo vietų, Me, nes jas kuria įmonės. Tad ką mes galime padaryti šią jaunimo garantiją? Tai yra sukurti tam tikrą pereinamąjį laikotarpį, kol situacija pagerės. Žinoma, labai prasminga ieškoti pinigų ir naudoti pinigus iš Europos socialinio fondo ir pasistengti kelti jaunimo kvalifikaciją, ypač būtent šioje jaunimo grupėje, kur e, e, prastesnė, kvalif prastesnė kvalifikacija, bet kokiu atveju visuomet reiškia mažesnius šansus darbo rinkoje. Aš pastebiu kad jaunimo garantijos pati idėja labai vertinama teigiamai, tačiau pavyzdžiui vakar Vokietijos žiniasklaidoje yra labai daug e, kalbama e, apie tai, kad jaunimo garantija yra lyginama su e, darbo vietos užtikrinimo garantija. Tai yra dedamas lygybės ženklas tarp šių dviejų reiškinių. Taigi mums nereikia sudaryti klaidingo įspūdžio, mums reikia imtis priemonių, kurios e, būtent turi padėti jaunimui to pereinamojų laikotarpiu. Dėkoju. Merci, um... Ačiū. Alessandro Serkas. Po to, ponė Kornelisen. Na, para, para, e... Ačiū, ponė pirmininkė. Tiesiog norėjau pranešti, kad mes viską vertiname taip pat kaip ir jūs. Reikia dar papildomų pastraipų šioje rezoliucijoje, kuriuose mes aiškiai apibrieštumėme savo poziciją tos komisijos iniciatyvos atžvilgių. Norėčiau pateikti dar keletą minčių. Aš skaičiau dokumentus, e, kurie susijęs su komisijos regla, e, e, komunikatu. E, ji teigia, jog šie dalykai, tai yra įgyvendinimas, yra paliekamas valstybių narių valiai. Ir e, kadangi ši iniciatyva nedaro įtakos bendrijos biudžetui, ponė pirmininkė, galbūt reikėtų e, priminti, kad valstybės narės jau septynerius metus girdi tą patį ir nieko nedaro. Nuo pat tada, kai buvo priimtos e, atitinkamos gairės 2005 metais, e, niekas nebuvo padaryta. Europos socialinis fondas nėra naudojamas nuo 2005 metų šiam tikslui pasiekti. Ir kai valstybės narės turi prisimti atsakomybę šioje srityje, būtent apie, apie tai turime kalbėti, į tai turime atkreipti dėmesį. Komisija turi stebėti, kaip yra įgyveninami šie dalykai, priešingų atveju tai tikrai netaps jokia Europos masto jaunimo garantija. Um, e, Madam Cornelissen, puis Madam Steinrück. Cornelissen. Thank you. Um, yeah. Ačiū. Uh, uh, dėja, Turinė negalėjo šiandien čia būti. Kalbėsiu aš dėl šios rezoliucijos. Labai malonu, kad ji buvo parengta ir tikrai nedažnai būna, kai dėl pranešimo pagal tam tikrą iniciatyvą komisija imasi konkrečių veiksmų. Taigi, ta prasme, labai e, remiame, bet, e, aišku, e, labai neramu, kad tos šalis, kuriuoms labiausiai reikia paramos šioje srityje, neturi atitinkamų lėšų. Todėl e, mums reikia labiau e, demonstruoti solidarumą ir e, apie tai kalbama ir jūsų klausime žodžiu. Taip pat planuojame toliau dirbti su tekstu ir pirmininkės pasiūlymas įtraukti dvi papildomas pastraipas, manau, yra labai geras, reikia ties tuo padirbėti. Ačiū. Puis Madame McIntyre. Liutas Steinruk, paskui Magintir. Ačiū, ponė pirmininkė. Ši iniciatyva yra tikrai puikia ir manau, kad mums reikia tikrai, paikia, paikia, kaip parlamentui, siūsti tikrai aišku signalą. Mūsų tikslas turi būti integruoti jaunimą į darbo rinką, e, taigi investuoti į užimtumą, į mokymą. Mobilumo programos galėtų papildyti šią priemonę, tačiau jos neišsprendžia Europos jaunimo nedarbo problemos. Taip pat savanoriškos problemos jaunų žmonių įsipareigojimas, e, e, jų galimybės įsidarbinti yra tikrai labai prastos ir Europos lygmenių mums reikia nustoti vien tik tai kalbėti apie tai, mums reikia konkrečiai pareigoti valstybės namės, e, imtis iniciatyvų, naudotis geriausios praktikos pavyzdžiais, pavyzdžiui, socialinės perėjimo ir inovacijų programą pasinaudoti, keistis pačiais geriausiais e, darbo pavyzdžiais, priemonių pavyzdžiais, tačiau aš esu įstikinusi, kad e, po tiek metų tiesiog savanoriškų e, veiksmų iš valstybių narių pusės, manau, laikas jas pastumėti, reikia joms duoti papildomą kažkokį privalomą impulsą. Labai dažnai susidurėme su jaunimo kvalifikacijos problema, dažnai girdime, kad Europos e, įmonės skundžiasi, kad jaunimas nėra pakankamai kvalifikuotas ir jeigu jaunimo garantija bus vertinama e, rimtai, tuomet tos problemos bent iš dalies bus išspręstos ir bus, neretai bus patenkinti ir tie kvalifikuotų darbuotojų poreikiai. Jo labiau, kad aš girdžiu nuolat iš darbdavių, ypač ir Vokietijos darbdavių tame tarpe, kad tokių žmonių jiems visuomet reikia. Mišiori. Pane Makinti ir paskui panas Ory. Um, Be abejo, manau, visi pritarėme tam, kad jaunimo nedarbas yra viena didžiausių problemų Europos Sąjungoje. Bet e, nesu tikra, jog e, ši jaunimo garantija Ir klausimas, kuris mums pateiktas, padės ką nors išspręsti. Tie geri teiginiai, kad turime spręsti, kad reikia dirbti, kipti darbus, um, dėja netitinka tikrovės ne vyriausybės ir nereglamentai ES kūrė darbo vietas. Įmonės turi kurti darbo vietas. Ir mes negalime teisiškai nustatyti, kad būtų kūriamos darbo vietos. Būtent tai man labiausiai rūpi. Europos socialinis fondas gali labai e, padėti jauniems žmonėms, e, padedamas jiems e, tobulinti įgūdžius, suteikdamas mokymo galimybės ir neturėtume paskirstyti Europos socialinio fondo lėšas per plačiai. Reikia koncentruotai jas naudoti, kad būtų suteikiama daugiau galimybių mokytis jauniems žmonėms. Europos Sąjungoje tikrai yra nemažai laisvų darbo vietų dėl to, kad e, net 4 milijonai laisvų darbo vietų dėl to, kad e, įgūdžiai, turimi įgūdžiai netitinka rinkos poreikių. Štai kas man labiausiai rūpi. Taigi, be 15.10 jau ketvirčių valandos vėluojame, atsiliekame nuo tvarkaršio, taigi prašau nekalbėti apie visas problemas susijusius su jaunimu, tik tai sutelkime dėmesį į tai, ką mes norime pasakyti salinių reikalų ministrų tarybai vasario um, 7 dieną. Dar turime 3-4 norinčius pasisakyti ir po to iš karto balsuosime. Mano Sary, ponė Sinclair, ponė Zlovietska ir viskas, toliau pasisakančių sąrašo užbaigiu. Kis üdvözöltük az ifjúsági kezdeményezést kezdeményezést. Jó, hogy a... Ačiū. Sveikiname e, jaunimo garantijų iniciatyvą. Pradėjome kreipti dėmesį į šiuos klausimus šios iniciatyvos dėka, bet e, reikia turėti omenyje, kad e, lėšų Nepakanka, taip yra Europos socialinis fondas, bet turime suprasti, kad įmonės turėtų turėti galimybių kurti darbo vietas. Pasiūlyme kalbama ir apie sanglaudos fondus, ir jų finansavimą, nes tai yra galimybė, kuri yra labai svarbi darbo vietoms kurti. Potencialiai svarbi daugelėje šalių. Ir e, jaunimo garantija e, gali būti naudinga tik tuo atveju, jeigu galvosime ir apie finansavimo galimybės. Ačiū. Manam Jėzliuvė. Pane Sinclair. O po to, pane Sinclair, Slovetską ir viskas, atsiprašau, bet kalbėtojų sąrašą aš jau užbaigiau, kadangi turime pereiti dar prie balsavimo. Pone Sinclair. Well, uh... Ačiū pirminkė. Jaunimo nedarbas yra didžiulė problema Europos Sąjungoje ir um, E, konkrečiose šalise. Vis dėlto manau, kad e, ši iniciatyva, nors yra gera, turbūt nepadės e, sukurti jokio tikro sprendimo, nes šios problemos sprendimas yra nereguliuoti per nelik mažų ir vidutinių įmonių, kurios galėtų kurti darbo vietas, kurios kūrė 83 procentus darbo vietų. Taigi, jeigu tikrai norėtumėte kurti darbo vietas Europoje ir ypač Junktinėje karalystėje, nereikėtų pernelyg reguliuoti, reglamentuoti mažų ir vidutinių įmonių darbo. Ačiū, panė Jazloviecka. Przewodnicząca. E, bardzo często mówimy o e, szkoleniach, o gwarancji. Ačiū, mes dažnai kalbame apie mokymą, užimtumo garantijas jaunimui dažnai kreipiamės į jaunimą, sakydami, kad norime jiem padėti, tačiau ne valdžia, ne socialinė politika sukurs naujas darbo vietas. Ta galės padaryti tik tai verslas, darbdaviai. Todėl ir turime galvoti visų pirma apie garantijas mažam ir vidutiniam verslui, kad jie galėtų kurti darbo vietas. Taip pat mes turime paskatinti jaunimą būti verslesnį. Uh, jau daug metų apie tai kalbame. Vis tik tai turime dar tiek daug jaunimo, kurie yra bedarbiai. 7,5 milijono um, jaunų žmonių nei dirba, nei mokosi. Tuo tarpu ir švietimo, ir profesinio mokymosi galimybių yra labai daug. Tai turime visų pirma galvoti apie MVI, kad jos galėtų būti stiprios ir kurti darbo vietas. Galbūt ir jaunimas pats galėtų kurti savo verslą ir kurti darbo vietas e, kitiems bendramžiams. Ačiū visiems dalyvavusiems tikrai e, labai jautriose diskusijose, svarbių klausimų. Labai svarbu, kad visi mobilizuotumėmės tokiu uh, klausimu. Kadangi turime iš karto perėti prie balsavimo, tai kalbėsiu trumpai, bet vis tiek noriu kai ką pasakyti. Uh, štai ką girdėjau iš bent kelių kolegų pasisakymo, kad, na, ne, ne valdžia, kad gali kažką padaryti, nepareikalausimegi verslo sukurti darbo vietą. Tačiau situacija nėra tokia paprasta. Galime sukurti palankę aplinką, kad darbo vietos būtų kūriamos verslo. Ir būtent čia ir yra iššūkis mums. Šiame kontekste aš nemanau, kad Europos uh, E, sąjunga yra problemų kūrėjai. Aš manau, kad yra priešingai. Ir atsižvelgiant į patirtį įvairiose valstybėse narėse, ar tai būtų Austrija, ar Suomija, ar Luksemburgas, ar jūsų konkrečios valstybės narės, kur mm, ar mano, pavyzdžiui, valstybė, kur prezidentas patvirtino kartų susitarimą, tai aišku, kad labai svarbu galvoti apie jaunimo užimtumą, šį iššūkį. Ir todėl aš galvoju, kad labai svarbu pasiūsti mūsų rekomendacijas ministrų, atitinkamų ministrų tarybai. Ir per tą rezoliuciją, dėl kurios reikės balsuoti sausio mėnesio plenarinėje sesijoje, mes galėtumėm pasiūsti pačią tvirčiausią ir pačią aiškiausią žinę šią klausimą. Be to, aš ir būčiau jūsų um, atstovė ministrų taryboje vasarį mėnesį, tai bus neformali taryba. Aš jau gavau um, pirmininkausiančios Airijos kvietimą dalyvauti. Tai labai svarbu bus perteikti tvirtą uh, žinę ir galiu Jūs patikinti, kad aišku, kiekvienas ministras atsineš savo pasisakymus prie savo, visus pagal savo specifiką. Tai labai svarbu, kad mes savo poziciją irgi tvirtai išdėsimėm. Toliau. Uh, su koordinatoriais buvo dirbta jau šią klausimų ir frakcijos teikia pakeitimus angliškai. Atsiprašau, kad vėl ant koordinatorių pečių užkraunu tą naštą ir um, prašysiu atitinkamai uh, jūsų suderinti tarpusavio pozicijas pagal ir, ir koordinatorių tai bus atsakomybė pakeitimai. Um, gruodžio 11 vidudienis bus terminas pakeitimams, kad galėtumėm nuo e, gruodžio 18 pradėti juos analizuoti. Dar kartą noriu patikslinti, kad esmė yra ne visus jaunimo aktualius klausimus aptarti, o tik pasiūsti aiškę mūsų žinę e, socialinių reikalų ministrų tarybai, kad būtų aišku, ko mes norime iš tos e, tarybos ir jeigu žinia bus ilgesnė ne vienas puslapis, aišku, kad jie jos nepers perskaitys. Taigi, um, balsuosime. Kalbant apie balsavimą dėl 11 punkto, noriu jūsų paprašyti mm, pranešimo projektą, kuris yra jums pateiktas dėl uh, valstybinarių užimtumo politikos gairių atkreipti dėmesį tai, kad užimtumo politika valstybės narėse nepasikeitė, taigi ir gairės nepasikeitė, taigi noriu dėl šio pranešimo atkreipti jūsų dėmesį tai, kad e, viskas yra tik tai labai formalu, grinas formalumas, tiesiog reikia e, patvirtinti tas gairės, kurios valstybės narės patvirtino. Ir e, ponas Ori rengė pranešimą ir todėl mes čia štai uh, turime išsakyti poziciją. Ar jūs pritartumėt tokiam pranešimo projektui, koks jis yra jums pateiktas? Ačiū. Aš atsiprašau, kad tai yra tikrai tik tai tokia proforma ir e, tokia tik tai procedūra ir ačiū už jūsų pritarimą. Dabar septintas punktas. Balsuosime dėl kolegės Regina Bastos pranešimo tai yra mūsų nuomonė pranešimui dėl Europos savidraudos draugijų statuto. Čia mes dirbame kartu su jūri komitetu, kuris yra atsakingas už šį klausimą. Ir turime kompromisinius pakeitimus nuo A iki F. Bon, il y a quelque chose qui m'a échappé. Kažko nesupratau. Bet gal vėliau man paaiškins. Taigi, e, Žanliuk Benamijas, pirmas pakeitimas, pirmai pastraipai, pranešė už kas už, prieš susilaiko priimta. Pane Moran Šartie, pranešė yra už, man atrodo, tai neturėtų būti kokių problemų. Pane Moran Šartie, aš atsiprašau, pirmininkė, bet aš neturiu balsavimo sąrašo. Ir pasirodo, esu ne vienintelė iš mūsų frakcijos. Labai ačiū. Bien. Alors, je propose que le groupe PPE suive Madame Bastos. Siūlyčiau EPP frakcijai sekti e, ponios Bastos pavyzdžių. Atsiprašau. Taigi, reikia balsuoti dėl antro pakeitimo vėliau. Po pirmos pastraipos balsuojame dėl A kompromiso, kurį teikia trys frakcijos, kas už, prieš susilaiko priimta. Taigi antras pakeitimas atkrenta po to. Ketvirtas, Sipel pakeitimas, pranešėjai yra už, kas už, prieš susilaiko priimta. Antra pastraipa penktas pakeitimas buvo atsiimtas atsiprašau, balsuoti dėl šešto pakeitimo benamies, pranešė yra už, kas už, prieš susilaiko priimta. Ketvirta pasrapas atmintas pakeitimas, tas pats autoris, kas už, prieš susilaiko priimta. Penktą pastraipą, B kompromisas, trys frakcijos, kas už, prieš susilaiko priimta, kiti pakeitimai atkrenta, po penktos pasraipos 11 pakeitimas bastos, kas už prieš susilaiko primta. Toliau vis dar 12, Marian Harkinkas už prieš susilaiko primta. Šeštą pasraipą C kompromisas 3 frakcijos už prieš susilaiko primta. Toliau 15, mano šantiekas už prieš susilaiko primta. Po šeštos pasraipos vis dar 16, tos pačios autorės, kas už prieš susilaiko. 16 priimtas. 7 pasraipa 17 pakeitimas atsiimtas. Prašau balsuoti dėl 18 pakeitimo Howitt, kas už prieš susilaiko priimta. 19 sipil suderinamas, kas už prieš susilaiko priimta. Aštunta pasraipa D kompromisas 3 frakcijos kas už, prieš susilaiko priimta. Toliau po aštuntos pasraipos 23 sipelkas už, prieš susilaiko priimta. Po devintos pasraipos 24 pakeitimas klivėti su žodiniu pakeitimu, kurį pateikė pranešė. Ar nėra prieštaraujančių žodiniam pakeitimui? Ne. Tuomet balsuojame dėl 24 tai pakeisto pakeitimo, kas už prieš susilaiko priimta. Po 10 vasaraipos 25 Moran Šartie, kas už prieš susilaiko priimta. Toliau 26 Sipel, kas už, prieš susilaiko priimta. 11 pasrapa 27 klivetikas už, prieš susilaiko priimta. 28 IPL suderinimas, kas už, prieš susilaiko priimta. 11 pasrapas 29 Howitt, kas už, prieš susilaiko priimta. 30 klyvetikas už, prieš susilaiko atmesta. 12 pastraipa 31 klyvetikas už, prieš susilaiko priimta. 32 benamijas suderinamas kas už, prieš susilaiko priimta. Po 12 pastraipos 33 atkrenta, 13 pastraipa 34 įpėl pakeitimas su pranešėjos žodinių pakeitimų kas už, prieš susilaiko priimta. Po 13 pastraipos 35 įpilt pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimta. Gerai, pasitikrinkime dėl 35, o aš pati neturiu kortelės. Tout le monde a pu voter Enfoncez bien vos cartes.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 nepriimta. 14 pastraipa. 36 bus balsuojama dėl vėliau, bet turime balsuoti dėl 37 bastos, kas už, prieš susilaiko priimta. Po 14 pastraipos 38 Howitt pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta. 15 pastraipa 40 vienamies pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta. 39 sipel sudertamas kas už, prieš susilaiko priimta. po 15 pastraipos 41 savo pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau 42. Kliuvėti pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 16 pastraipa 43 sipil pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 44 vienamies pakeitimas Čia prašoma balsuoti atskirai, socialistų prašymas. Taigi balsuokime dėl viso teksto. Be žodžių pabrėžė mm, apsaugant Europos socialinį modelį. Prašau balsuoti dėl pirmos dalies, kas už. prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Quarante-deux, quarante, vingt-six pour, quinze contre, c'est adopté. 26 už 15 prieš priimta, toliau antra dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Keturiasdešimt penktas pranešės pakeitimas suderinamas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 46 sipel pakeitimas po 16 pasaraipos kas už, prieš, susilaiko, priimta priimta, 47 sus pačios autorės už, prieš susilaiko priimta, 18 pastraipa, 48 Harkin pakeitimas kas už. Tai yra 17 pastraipa, 48 pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta. 49 suderinamas, prašau balsuoti, ponios Sipel pakeitimas už prieš susilaiko priimta. Dabar pereiname prie rekomendacijų. Po 17 pastraipos pirma rekomendacija. E kompromisas, kas už prieš susilaiko priimta. Antra rekomendacija, bastus pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimta. Trečia rekomendacija. Yra žodinis pakeitimas, nėra prieštaraujančių. Tai dėl 52 bastos pakeitimo prašau balsuoti su tokiu žodiniu pakeitimu prieš, susilaiko, priimta. Dėl ketvirtos rekomendacijos Um, donc, amendement 53 de Madame. 53 bastos pakeitimas e, dėl ketvirtos rekomendacijos su pranešėjo žodiniu pakeitimu, prieštaraujančių nėra. Žodiniam pakeitimu, tai 53 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko. Priimta. Penkta rekomendacija yra kompromisnis pakeitimas trijų frakcijų, kas už, prieš, susilaiko priimta. Tai buvo F kompromisas. Toliau septinta rekomendacija. 56 sipel pakeitimas kas už. Prieš. Pasitikrinkime 56. Qui, euh, tout le monde a pu voter, le vote est clos. 17 pour, 24 contre. 17 už 24 prieš. Nepriimta. 57 sipel pakeitimas kas už. Prieš. Panašu, kad e, tas pats rezultatas, bet pasitikrinkime. On, on vérifie le, le 57. Tout le monde a pu voter. Le vote est clos. 24 pour, 18 contre. 24 už 18 prieš, taip priimta. 58 įpelkas už, prieš, susilaiko, atmesta. Priimta, priimta. Gerai, kad bent jūs esate prabūdę jau. Tai dabar prašau elektroniškai balsuoti dėl viso teksto.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 Kai jau EPP frakcija baigs jūs sveikinti, tai galiu pasakyti viso, viso komiteto vardu, kad mes esam labai svarbus, kalbant apie mūsų santykius su jūri komitetu. Uh, Vis tik tai mes esamos ciovos komitetas, reikia išlaikyti tą statusą ir prašom jūsų pasirūpinti, kad tikrai šešėlinių pranešėjų susitikimai vyktų ir kad į e, užimtumo socialinių reikalų komiteto poziciją būtų atsižvelgta, nes jau kai jie patvirtins savo pranešimą, tai jau mes nebegalėsime savo pozicijos įtvirtinti po to. Taigi labai svarbu tai šį darbo tvarkės punktą. Pabaigėme dabar mm, pono Kabnoch pranešimas, aštuntas punktas. Tai yra Envi komiteto sausinstyvas pranešimas dėl Europos inovacinės partnerystės dėl aktyvaus ir sveiko senėjimo. Pirma pastraipa, turime A kompromisą, kurį pateikė keturios frakcijos, kas už, prieš, susilaiko, primta. Toliau ketvirtas Kinga Gons pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, primta. Penktas, pačios autorės už, prieš, susilaiko, primta. Šeštas, pačios autorės už, prieš, susilaiko, primta. Antra pasraipa B kompromisas keturių frakcijų, kas už, prieš, susilaiko, primta Priimta. Labai prašau mm, koridoriuje besikalbančių žmonių nustoti triukšmauti. Po antros pastraipos dešimtas Kessler pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Ar yra prieštaraujančių žodiniam pakeitimui? Ne, taigi to, balsuojam dėl tokio dešimto pakeitimo už prieš susilaiko priimta. E, vienuoliktas Kinga Gonskas už prieš susilaiko priimta. Dvyliktas Kessler pakeitimas kuris pakeistų tekstą, jeigu būtų priimtas už prieš susilaiko priimta. Trečia pastraipa C kompromisas, trys frakcijos už prieš susilaiko priimta. Uh, Toliau D kompromisas keturios frakcijos, kas už prieš susilaiko priimta. Po trečios pasraipos 24 klyvėti pakeitimas už prieš susilaiko priimta. 25 maranšantiekas už prieš susilaiko priimta. 28. Gerai, pasitikrinkime dėl 25. Le vote est ouvert, tout le monde a pu voter. Le vote est clos. 19 pour, 21 contre, une abstention. 19 už 20 prieš, vienas susilaikė teisingai, nepriimta. 28 Ganskas už, prieš, susilaiko atmesta. 29 tos pačios autorės, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 30 Gönsk, kas už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtai pastraipė 31 pakeitimas Jekonsari. Dėl išbraukimo, kas už, prieš, susilaiko atmesta. E kompromisas keturių frakcijų. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Po ketvirtos pasraipos 36 gins pakeitimas už, prieš, susilaiko. Mm, dalis nebalsavo. 36. Kas už? Prieš susilaiko. Dabar aiškiau. Primta. 37. Tos pačios sąlygos. Martin Kessler pateikė, kas už, prieš, susilaiko priimta. Penkta pastraipa F kompromisas keturių frakcijų, kas už, prieš, susilaiko priimta. Po penktos pastraipos 47 Kessler, kas už, prieš, susilaiko, neaišku. Prašau elektroniškai dėl 47. Tout le monde a pu voter. Le vote est clos. 17 pour, 26 contre. C'est clairement rejeté. 17 už 25 prieš, aišku, atmesta, gans 48 kas už, prieš, susilaiko, priimta, 49 klyvėti kas už, prieš, susilaiko, priimta, 50 gans kas už, prieš susilaiko primta. 51 tos pačios autorės už prieš susilaiko primta. Toliau po penktos pastraipos vis dar 52 atkrenta, o dabar šeštai pastraipai G kompromisas, keturios frakcijos, kas už prieš susilaiko priimta. Toliau 61 karpnoch, kas už prieš susilaiko priimta. 62 Vicepirmininkė Siuberkas už, prieš, susilaiko, atmesta. 63. Klyvetikas už, prieš, susilaiko, priimta. 64. Gerai, gerai, pasitikrinkime dėl 63. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. 24 pour, 16 contre et une abstention. C'est bien adopté. 64 de Priimta. 64 Gans. Prieš. Susilaiko. Iš naujo. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 65. Andželėlį. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 66 Harkin. 7 pastraipikas už prieš susilaiko priimta. 67 Andželilį pakeitimas kas už prieš susilaiko priimta. 68 Gionskas už prieš susilaiko priimta. 69 Harkinkas už prieš susilaiko priimta. 70 kaslerkas už, prieš susilaiko priimta. 71 gens kas už, prieš susilaiko priimta. 72 už Harkin, prieš susilaiko priimta. 73 tos pačios autorės kas už, susilaiko prieš primtą, 74 gyvens už, prieš susilaiko primtą. Dabar prašau balsuoti dėl visos nuomonės teksto elektroniškai. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. 39 pour, 2 contre et 1 abstention. Nous... 39 už 2 prieš 1 susilaikė. Sveikiname pranešėją.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 Eina kalba apie pranešimą pagal bendrą sprendimo procedūrą. Ponė Moran Šartie yra mm, pranešėja. Eina kalba apie pakeistą direktyvą dėl sveikatos įsaugos darbe, e, kalbant apie darbuotojų riziką susidurti su fiziniais veiksniais, tai yra elektromagnetiniais laik, laukais. Mes gavome aplinkos e, komiteto. Um, nuomonę noriu paklausti, ar ponia Rapti norėtų apie tai pakalbėti prieš pradedant balsuoti. Prašom, ponia Rapti. Ponia pirmininkė, nuoširdžiai dėkoju už suteiktą žodį. Kalbėsiu trumpai. Ką norėčiau pasakyti, tai tikrai labai nuoširdžiai padėkoti pranešėjai poniai Elizabet Morin Šartji. Ji nuveikė nuostabų darbą parodė labai didelį kantrybę ir atlaidumą. Ir aš norėčiau pabrėžti, kad e, kalbame apie labai sudėtingą ir techniškai komplikuotą e, temą, kuri mums visiems labai rūpi. Ne tik man asmeniškai, ne tik tai kolegiai iš artie, bet ir kitiems kolegoms, su kuriais nuolat bendravome ir po intensyvių konsultacijų, kurios vakar pasibaigė, norėčiau paprašyti, jeigu yra įmanoma, e, tai yra pateikti žodinį pakeitimą antros pastraipos trečiosios dalies pradžioje. Jisai nieko iš esmės nekeičia, turinio nekeičia. Yra kalbama apie tam tikras išimtis, tai yra labai svarbus punktas, tačiau tiesiog yra labai svarbu priminti, kad mes teisiniuose aktuose visuomet e, į tos e, teisinius aktus įtrauktume ne bendro pobūdžio nuostatą, kad reikia ap, visuomet užtikrinti darbuotojų apsaugą. Skaitysiu angliškai. bendrasis. Nepažeidžiant bendrojo principo, kad darbuotojai neturi, būti, neturi patirti rizikos, kuris viršytų maksimalias ribas. E. Toliau tekstas eina kaip iki šiol. Dar norėčiau pasakyti, kad visiems kompromisiniams pakeitimams pritarėme. Ir norėčiau labai jūsų paprašyti kad pritartumėte ir šiam žodiniam pakeitimui. Tai yra nepaprastai svarbus pranešimas. Ir taip jau yra, kad, šišė, kad, atsiprašau, kad pranešėjai iš tiesų nuveikė puikų darbą. Ir dėl to mes visi galėtume paremti šį pranešimą ir jeigu bus pritarta šiam e, pakeitimo pasiūlymui, tuomet e, galėsime dėl visų kitų taip pat balsuoti teigiamai. Jeigu ne, tuomet reikės susilaikyti. Na, norėčiau, ponė pirmininkė, padėkoti už kantrybę, kad leidote man pasisakyti. Jeigu jam nebus, pranešim, pakeitimų pasiūlymui nebus pritarta, tuomet reikėtų e, savo pasvarstymus dar kartelį išreikšti plenarnėje sesijoje. Dėkoju. Emma. Taigi kalbame apie M kompromisą, trečią straipsnio antrai daliai. Ir jūs norite pridurti Aš ne viską uh, užfiksavau, gal pranešėja viską suprato, tai aš paprašysiu jūsų tiesiog pakartoti, koks yra tas žodinis, žodinis pakeitimas. Atsipra... Aš apgailestauju, kad tai, ką jūs perskaitėte, nepateikėte raštu, nes jeigu būtų tai išplatinta visiems raštu, mes visi tai matytumėm prieš akis. Taip, pirmininkė, jūs teisė, aš labai atsiprašau dėl to. Aš pakartosiu tą pakeitimą. nepažir. Pirmininkė, bet kur tai yra M kompromise? Valstybės narės reikalaus, kad Valstybės narės reikalaus, kad darbuotojai pasirūpintų, jog tie, kad, kad darbuotojų, darbuotojams poveikis ir toliau yra pakeitimas M. Taigi pakeitimas ant, e, po M, antras punktas, kur pradedama žodžiais member states ir taip toliau. Taigi tokį siūlau e, pakeitimą, ne pažeidžiant bendrų e, darbuotojų saugos principų, tai yra ne, ne, neviršijant poveikio, nu, neviršijant poveikio, poveikio lygių, poveikio ribinės vertės. Yes notwithstanding the general principle of workers. Nepažeidžiant bendrojo principo, kad, kad darbuotojams poveikis negali viršyti poveikio ribinių verčių. Ir jau toliau valstybės narės. Madame la Présidente, je remercie Madame Rapti de, de ses. Pane pirmininkė, aš noriu padėkoti poniai Rapti už tą pasiūlymą, bet kaip ten bebūtų, mes prieštaraujame žodiniam pakeitimui. Tikrai frakcijos dėrėjosi ilgus mėnesius ir negalime dabar paskutinę akimirką taip imti ir lengva ranka pritarti žodiniam pakeitimui. Pirmininkė, aišku, tai tada perinam prie balsavimo sąrašo. Pirmas straipsnis, J kompromisas, penkias frakcijos, kas už, prieš susilaiko primta. Antras straipsnis, kai kompromisas už prieš susilaiko priimta. Trečias straipsnis dėl antraštės L kompromisas, penkios frakcijos, kas už, prieš susilaiko priimta. Trečias straipsnis žymusis M kompromisas, kas už. Jį pateikė keturios frakcijos, kas už. Prieš susilaiko priimta. Ketvirtas straipsnis, antraštė. 92 dėly pakeitimas pranešėjai yra už kas už, prieš susilaiko priimta. Ketvirtas straipsnis N kompromisas, penkių frakcijų kas už, prieš susilaiko priimta. Penktas straipsnis O kompromisas, penkios frakcijos teikia kas už, prieš susilaiko priimta. Šeštas straipsnis P kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. Aštuntas straipsnis Q kompromisas, penkios frakcijos teikia, kas už, prieš susilaiko priimta. Devintas straipsnis 178 man pakeitimas, pranešė yra prieš, kas už, susilaik, e, prieš susilaiko atmesta. Po devintas straipsnių nauja ant antraštė žodinis pakeitimas pranešėjas. Ar yra prieštaraujančių šiam žodiniam pakeitimui? Ne. Tuomet prašau balsuoti dėl šio žodinio pakeitimo, kas už prieš susilaiko priimta. Po 9 straipsnio 245 pranešęs pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimta. 246 ta pati autorė, kas už prieš susilaiko priimta. 247 ta pati autorė, kas už prieš susilaiko priimta po e, dėl trečios straipsnio 85 pastraipos yra įterpiama nauja įtrauka 82 pakeitimas. Atkrenta, ne. 248 e, pranešėjos pakeitimas dėl 9 straipsnio, kas už prieš susilaiko priimta. 249 ta pati autorė, kas už prieš susilaiko priimta. Dešimtas straipsnis R kompromisas penkias frakcijos teikia, kas už prieš susilaiko priimta. Vienuoliktas straipsnis antra pastraipa, penkioliktas pakeitimas pranešėjas už prieš susilaiko priimta. Dviltas straipsnis, pirmo pastraipa, 16 pranešės pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. 13 straipsnis S kompromisas, penkių frakcijų, kas už, prieš susilaiko priimta 14 straipsnis. T kompromisas 5 frakcijos, kas už prieš susilaiko priimta. Pirmas priedas U kompromisas 5 frakcijų, kas už prieš susilaiko priimta. Antras priedas V kompromisas, penkios frakcijos taip pat kas už prieš susilaiko priimta. Penkioliktam puslapyje trečias priedas, dviguba V kompromisas, penkios frakcijos, kas už prieš susilaiko priimta. Ketvirtas priedas, X kompromisas, penkios frakcijos, kas už prieš susilaiko priimta priimta. Šešta konstatuojama dalis. 234 Noran Šartiekas už prieš susilaiko priimta. Šešta konstatuojama dalis A kompromisas 5 frakcijos kas už prieš susilaiko priimta. aštunta konstatuojama dalis e, B, septinta, e, B kompromisas už prieš susilaiko priimta, Dešimta konstitucijų dalis C, kompromisas penkios frakcijos, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Vienuolikta konstitucijų dalis D, kompromisas penkios frakcijos, ketvirta pastraipa taip pat yra čia apta aplinkos komiteto, kas už prieš susilaiko priimta. Dvilta dalis antras pakeitimas yra tik lingvisnis, nebalsuojame. Po 13 konstatuojamosios dalies E kompromisas penkių frakcijų, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 14 konstatuojama dalis F kompromisas penkios frakcijos, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau G kompromisas penkių frakcijų kas už, prieš susilaiko priimta. Po 15 konstatuojamosios dalies H kompromisas penkios frakcijos kas už, prieš susilaiko priimta. 16 konstatuojama dalis I kompromisas penkios frakcijos kas už, prieš susilaiko priimta. 16 konstatuojamosios dalies 236 pranešės pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. 17 konstatuojama dalis 238 pakeitimas, man rašant, kiek kas už, prieš susilaiko priimta. 29 dėlį pakeitimas atkrenta. Todėl ir dabar jau pakei, dėl pakeitimo balsavome, labai prašau balsuoti dėl viso uh, pranešimo teksto elektroniškai. Ar visi balsavote? Pranešimas patvirtintas 39 balsais už dviem prieš. Sveikiname pranešėją. Dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar.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 Kadangi tai yra teisėkūrinis tekstas, dar mes turime balsuoti dėl teisėkūrinės rezoliucijos dokumento. Ar visi balsavote elektroniškai? Prašau balsuoti. Ar visi balsavote? 34 už 2 susilaikė. 35 už. Jūs už. Gerai, 35 už, 2 Prieš susilaikiusių nebuvo. Vous voulez voter pour aussi Alors, on va mettre en route la machine à remonter le temps. Corriger. Jūs irgi norėjote dar balsuoti už. Gerai, atsukime tada. Laikrodžio rodiklės 36 balsavo už. Todėl prašau jūsų dėl sprendimo pradėti dėrybą su taryba. Uh, Dėl pirmojo svarstymo 70 ir 21 mūsų darbo tvarkos taisyklių straipsniai. Noriu informuoti, kad mūsų darybinė grupė gali būti sudaryta iš pranešėjos, šešėlinių pranešėjų, bus pirmininkavimai jūsų pirmininkės, tokia bus darybinė grupė. Pervanš Berės, Mano Šarties, Silvana Rapti, Marija Harkin, Harima Deli ir Džordžijos Tusas. Štai tokia bus sudėtis. Atsižvelgiant į lyčių lygybę. Taigi, šiandien buvo patvirtintas pranešimas ir pirmasis trilogas įvyks sausio mėnesį, data dar bus nustatyta su pirmininkavimą perimsiančia Airija. Baigiame balsuoti ir Pereinam prie dešimto darbo atvarkės punkto. Tai yra ponios Veronika Liopė Fontanie pranešimas dėl metinio augimo tyrimo Europos semestro kontekste. Mes turime išanalizuoti užimtumo ir socialinius aspektus e, iš šio metinio augimo tyrimo. Turime pranešimą, e, kur pagal sustiprintą bendarbiavimą. Ne, tai yra pranešimas, dėl kurio biudžeto komitetas e, pagal sustiprintą bendarbiavimą bendarbiauja su regijai komitetu ir jie teiks nuomonę. Pone pranešė, žodis jums. Hola, presidenta. Y en primer lugar quería decir que. <coughs> Visų pirma, norėčiau truputį paaiškinti apie tai, apie patį pranešimą, apie ką jis yra. Gavome pranešimą 28 dieną ir Manau, kad e, visi kolegos e, šiandien turi pranešimo projektą, tačiau galbūt nespėjo jo įsamei išnagrinėti. Kaip pranešime yra kalbama apie parlamentų nuomonę e, dėl užimtumo ir socialinės padėties Europoje. Ir apie visą tai kalbama Europos semestro kontekste, turint omenyje, kad mūsų vaidmuo yra užtikrinti e, demokratinį teisėtumą ir e, šis pranešimas buvo parengtas savo iniciatyva. Tai yra teisėkuros e, pranešimas pagal įprastą procedūrą. Ir priedė yra teikiamos konkrečios rekomendacijos Europos vadovų tarybai tikrai e, tikiuosi, kad e, pavyks e, susitarti dėl šių klausimų. Kas dėl turinio, visų pirma, kalbama apie dabartinę ekonominę ir socialinę padėtį, kuri yra labai sudėtinga ir vis blogėja. Ypač kalbant apie pastarusius keliarius metus nedarbas didėja, ilgalaikis nedarbas didėja, žmonės netenka darbo, skurdas didėja, net ir tie, kas dirba, kenčia nuo skurdo. Taigi visa tai e, kelia didelį e, nerimą. Ir e, valstybės narės turi tam tikrų įsipareigojimų pagal 2020 m. strategiją ir vis prašiau sugeba juos gyvendinti pagal 2012 m. planą. Rekomendacijos buvo patvirtintos parlamentime pranešime ir tai yra pranešimas, kurį teikiu šiandien. Tikiuosi, kad šio komiteto narių pastabos ar pakeitimų pasiūlymai padės patobulinti šį tekstą. Čia pagrindinis prioritetas yra 2020 metų strategijos prioritetai, jau apie tai kalbėjau, ir e, bendrosios 2012 e, metų politikos įgyvendinimas, nes netinkamai vykdomi įsipareigojimai ir mums tikrai reikia gerinti savo pastangas stiprinti jas 2013 metais, e, kad e, būtų tinkamai gyvendinami įsipareigojimai pagal nacionalinės programas tam, kad e, būtų pasiekti nustatyti tikslai. Čia taip pat kalbama apskritai apie jaunimo nedarbą, nes nėra pakankamai išteklių jaunimui padėti ir bus gana sunku įgyvendinti 2020 m. strategijos tikslus, jeigu taip ir bus toliau. Ir mes ir biudžeto komitetas e, deda nemažai pastangų šiems tikslams užtikrinti. E, toliau kalbama apie darbų vietų kūrimą, apie struktūrinės reformas ir įvairias tikslinės priemonės e, konsolidavimą augimui stiprinti. Mums reikia imtis priemonių, kurios skatintų darbo vietų kūrimą, ir e, naujų įmonių kūrimą. Tai yra labai svarbu. Mums reikia mažų ir vidutinių įmonių. Reikia, kad jos e, turėtų galimybę naudotis finansavimu. Ir apie tai nemažai kalbama šiame pranešime. Daug kalbama apie e, žaliasias, ekologiškas darbo vietas ir ekologiškumo skatinimą. Žinoma, didžiausia problema dabar yra jaunimo nedarbas daugelėje šalių, pavyzdžiui, mano šalyje tai yra didžiulė problema ir e, stengiamės visai e, patobulinti stažuočių ir mokymo programas e, tam, kad padėtume jaunimui baigus mokslus susirasti darbą. Valstybės narys turi e, renkti integruotas strategijas jaunimui, e, ne atskirai švietimui ir darbui, bet integruotas, kad viskas būtų juose apriepta. Čia taip pat e, kalbama apie tai, kad rinka būtų labiau grįsta įtrauktimi, kad kuo daugiau jaunų žmonių galėtų susirasti darbą rinkoje. Kalbama taip pat apie neįgaliuosius, apie moteris, apie tas gyventojų grupės, kurios yra labiausiai pažeidžiamos. Reikia dinamiškos, besikeičiančios rinkos, kuri prisitaikytų prie pokyčių. Uh, ir kartu siūlytų tam tikrą apsaugą, kokybiškas darbo vietas. Be abejo, tai sunku, bet tai labai svarbu būtent dabar. Dar vienas klausimas yra skurdo ir socialinės atskirties dalykai. Čia irgi apie tai kalbama. Negalime apie tai pamiršti, nes vis daugiau žmonių Europos Sąjungoje uh, E, kenčia nuo e, šių reiškinių. Toliau yra kalbama apie demokratinį teisėtumą, apie visuomenės vaidmenį. Jeigu norime, kad mūsų piliečiai tikėtų e, įgyvendinamomis reformomis, priemonėmis, ypač taupimo sąlygomis, mums reikia užtikrinti demokratinį teisėtumą, kad jį patvirtintų pati visuomenė. Ir kad priemonės, kurių įmamasi, būtų proporcingos ir naudingos e, konsolidavimui. Tai taip pat padės ir užtikrinti darbo vietų kūrimą ir plėtrą užtikrinti kartu nepažeidžiant socialinės apsaugos sistemų ir e, darbo vieto, vietų kūrimo tikslų. Taigi trumpai Pranešimas yra apie tai. Galbūt neturime pakankamai daug laiko e, pakeitimams, bet galbūt e, vis dėlto kelis pakeitimus galima bus pateikti, kad tekstas būtų tobulesnis. Ačiū. E, Ačiū. Sergio Gutierrez Preto, po to Marian Harkin. Muchas gracias, eh, señora presidenta. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkuoju poniai Lopės Fontanje už jos puikiu, puikų darbą, labai gerą pranešimą. Galiu Jūs patikinti, kad mes visuomet pasiryžę su Jumis toliau bendradarbiauti ir ieškoti kompromisu. Žinoma, tai trauksime ir savo pasiūlymus, nes pat, Jūsų pranešimas yra tikrai puikus, e, problemų turime kitur Tai yra e, e, komisijos e, komunikatas yra labai probleminis, nes jame yra daug trūkumų. Žinoma, mes ir nesitikėjome nieko daugiau po to, kai buvo pas, kas pasakyta praėjusią savaitę. Na, bet mes pamatėme, kad komisijos darbas nesikeičia, jie eina ir toliau tą linkmę, kuri mums nepriimtina. Įteigia, jog uh, E, reikia pademonstruoti, jog europietiška politika iš tiesų veikia ir tą turime įrodyti mūsų piliečiams. Komisija pateikusi jau trečią savo atitinkamą ataskaitą ir apie ją mes diskutuojame ir kyla klausimas, kurgi dabar esame, ką, ko pasiekėme po tų trijų metų. Trijų metų krizės, įvairiausių analizių ir prognozių. Uh, galiausiai jokių konkrečių rezultatų nepasiekime. Šių metų metinėje augimo apžvalgoje yra konstatuojama, kad mes tapome konkurencingesni, tačiau klausimas kaip, jeigu mes tikrai tapome konkurencingesni, tuomet tai reiškia, kad įmonių darbo sąnaudos sumažėjo ir iki 20 procentų kai kuriuose valstybėse narise buvo sumažinti atlyginimai, daugelis, daugelis darbo vietų buvo panaikinta, žmonės neteko darbo. Tačiau mes turime galvoti apie tą europietišką į projektą, jeigu galvojame apie mūsų e, darbo modelius, o ne, produkci, ne, ne, ne produktivumo modelius, jeigu taip kalbėsime ir jeigu tokia linkme žengsime, tuomet kažko pasieksime. Bet to komisija teigia, kad e, sumažėjo įtampa finansų rinkose, tačiau mes matome, jog yra šalių, kuriuose prieiga prie finansų rinkų stipriai sumažėjo. Trys valstybės narės yra dabar tikrai labai sudėtingoje padėtyje, joms reikia padėti. Ir e, dėl savo ekonominės padėties jos turi finansuoti savo e, palūkanas, įsiskolinimų palūkanas. Taigi mes matome, kad skirtumai tarp valstybių narių yra milžiniški ir tai daro neįgiamą įtaką finansų rinkoms. Taip pat komisija pabrėžia, e, vadovaudamasi trijų metų klaidingą strategiją, ji nekalba aišku apie užimtumą nekalba apie atskirtį ar socialinę integraciją, bet tiesiog apie tam, e, tam tikrų e, e, visuomeninių trūkumų pašalinimą, socialinių trūkumų, taip pat kalbam apie biudžetų deficitų mažinimą. Tačiau komisijos komunikate nieko nesakoma apie tai, ką valstybės narės gali padaryti, kad uh, pavyzdžiui, būtų paskatinta vidaus, e, e, paskatintas vidaus vartojimas, pavyzdžiui, e, Vokietijoje padidintų savo darbo sąnaudas ir stipriai jas padidintų, tai turėtų teigiamos įtakos visai likusiai ES. Taigi Komisija kalba apie tam tikrą pažangą, tačiau ta pažanga yra e, daroma labai e, išbalansuotai, yra skirtingai vertinamas e, pačios, pačių valstybių narių pastangos ir ES pastangos. Mes matome, kad vis dėlto dar kyla daugybė klausimų, kurgi yra tos investicinių programos, kur yra bankų indėlis ir panašus dalykai. Uh, Viskas formuluota labai gražiai, tačiau vis tiek reikia neužmiršti, kad turime visi dėti vienodas pastangas, kovodami su problemomis. Yra teigiama, kad e, taupimo programos e, padėtų sumažinti skurdą, Tačiau kita vertus komisija pripažįsta, kad kai kurios e, strategijos nebuvo e, tinkamai gyvendintos, tačiau nėra pateikiama jokių alternatyvų. Mokesčių politika yra rašoma, jog mokesčių sistemos yra skirtingos, tačiau nesakoma, jog neteisinga mažinti E, išlaidas, nes mes juk matome, kad daugelį ES valstybių narių tas nuolatinis taupimas nieko gero neduoda, nėra investuojama į, į švietimą, nėra į, į skatinamos investicijos. Kita vertus, galėtume tokiu, būtent tokiu būdu padidinti ir e, gyventojų pajamas. Juk mes turėtume laikytis ne kažkokio bendro požiūrio, žvelgti į detalės. Be to pastebėjau, kad e, renkamasi vienas vienintelis kelias. Tačiau mums reikia ieškoti alternatyvų, jeigu norime mažinti biudžeto deficitus, Galime kalbėti. Čia panašiai kaip su mm, e, bandančius sublokti žmogumis, kuris bando mm, atsikratyti 150 kg ir aišku, toks žmogus net neišgyventų. Mes turime galvoti apie to biudžeto deficito mažinimą palaipsniui, e, didinant E, vis tiek skatinant ūkio augimą galėtume sutaupyti per metus iki milijardo eurų ir tai sukurtų papildomą potencialą, kuriuo skatintume tą ekonominį augimą. Aš nesuprantu tos, tos, tų karštlygiškų pastangų remtis kažkokiamis nusistatytomis taisyklėmis ir tvarkarašiais ir, ir siekti tikslų, kurie e, labai prisideda prie socialinių problemų didėjimo šiuo metu. Uh, Veronika savo pranešime kalba apie tai, jog reikia daryti skirtumą tarp skirtingų investicijų, ar būtų investuojama į, mm, pavyzdžiui, švietimą, ar į kokias nors socialinės paslaugas. Ir į tai reikia atsižvelgti ir mūsų taupimo programos, programas sudarinėjant. Nesu visko sutinku ir kai, kur kalbama apie užimtumą, e, mes jau seniau pastebėjome ne tik šitoje metinėje augimo apžvalgoje, jog e, yra laidomasi pažadais, kurie nėra vykdomi. Niekas nekonkretizuojama politinių lygmenių. Komisija bando prastumti savo planus ir savo interesus, suderinti nesuderinamus dalykus. Ji mini saugimo, e, nacionalinės saugimo ataskaitas, tačiau mes nežinome, kokiomis priemonėmis valstybės narės siekia savo nusistatytų tikslų. Yra minimi įvairūs e, skaičiai, mes žinome, kad e, nedarbas yra nepaprastai išaugęs. Mano šalyje 60 procentų biudžeto buvo apkarpyta, tačiau nieko nekalbama apie tai, kaip būtų galima pasinaudoti eurės program, programos potencialu arba socialiniais fondais. Taigi visų šitų tų priemonių, kurios yra ten minimos, neužtenka. Mums nereikėtų e, mėtyti lėšų, permetinėti iš vienos vietos į kitą. Tokiu būdu mes nieko nepasieksime. Mums reikia užsibriežti labai konkrečius tikslus, ieškoti konkrečių priemonių, kaip juos įgyvendinti. Mums reikia e, parengti užimtumo programą. E, visi tą žinome. Na, dabar esame tokioje situacijoje, kai turime skelbti pavojaus varp, varpais, skelbti, skelbti didžiausią pavojų, kadangi turime tikrai didž, didžiulių problemų ir ko gero turėtume visų pirma pradėti kelti reikalavimus ir savo patiems. Taip pat man kelia susirūpinimą tai, kad Europos komisija visuomet kalba apie darbo rinką ir jos stimuliavimą kaip vienintelę, vienintelę išeitį kovojant su krize. Štai vienas sakinys, kur kalbama, jog yra būtina e, panaikinti standartinių e, sutarčių e, atveju numatytas kompensacijas. Aš visiškai nesuprantu, ką, ką, ko komisija siekia tos standartinės sutartys, tai, pavyzdžiui, nėra, visiškai nekalbama apie e, vadovaujančių asmenų, pavyzdžiui, bankuose dirbančių e, vadovaujančių vadybininkų sutartis. Mes, pavyzdžiui, Žinome, kad daugeliu atveju žmonės pagal standartinės sutartis atleisti iš darbo turi atsisakyti pusės e, kompensacijų. Uh, Tačiau, pažiūrėjau, Ispanijoje e, nacionalizuotų bankų darbuotojai yra atleidžiami praktiškai be jokios kompensacijos, be jokių išeitinių kompensacijų. O vadovaujantis asmenys gauna e, didžiulės kompensacijas. Taip pat man kelia susirūpinimą tai, jog yra kalbama apie tai, jog e, atlyginimai turėtų būti, atlyginimų nustatymų turėtų būti nustatytas dar, vien, dar didesnis lankstumas. Tačiau, man atrodo, mums pastangas rodyti reikia kito, kitose sritise. Reikėtų mažinti mokesčių e, naštą. Apie tai taip pat rašoma. Tačiau mes negalime E, negalime dėl to e, kaip nors keisti e, pensijų sistemų, kad nukentėtų mūsų pensininkai. Mes norime kažko pasiekti ir vykdydami tą, imdamiesi tos jaunimo garantijos iniciatyvos, taip, tai yra gražu. Ir pabaigai norėčiau pasakyti, ponė Fontanie, jūsų pranešimas yra tikrai puikus, tačiau pati, pati metinė ataskaita yra nepriimtina ir manau, kad mūsų patikimumas čia nukenčia ir mums reik, po truputį prarandame kantrybę. Pone Hakė. Ačiū pirminkė. Jau du uh, kolegos daug ką pasakė, nebelieka daug ką pridurti, tik porą pastabų sakysiu. Visų pirma, dėkoju pranešėjų šios uh, pranešimą. Uh, e, deja, uh, e, tik šiandien ryte spėjau truputį jį peržiūrėti, bet, uh, bet kuriuo atveju dėkoju už pranešimą. Mano pirmoji pastaba yra ta, kad pritariu trioms svarbiausioms žinioms. Čia uh, Dėl trečiosios pastraipos pritariu jūsų pastaboms. Taip pat kalbate apie tai, kad nėra įgyvendinami 2020 metų strategijos pagrindiniai tikslai. Kalbate apie ES fondus. Taip pritariu, kad valstybės narės turėtų pateikti nacionalinius darbo vietų kūrimo planus. Ir um, labai gaila, kad to dar neįvyko nes negalime susidaryti kokį, vaizdo, kokia yra padėtis valstybėse narėse. Vakar vyko susitikimas su dviem komisijos nariais dėl metinės augimo apžvalgos ir sakyčiau, kad padėtis yra tikrai gluminanti. Politika yra veiksminga tam tikrose srityse, bet neveiksminga kitose srityse. Ir uh, neužtenka vien tik taupimo politikos. Kai kuriuose valstybėse narėse matome, kad skolų lygis tik padidėjo e, po to, kai jau buvo įgyvendintos taupimo priemonės, dėl to, kad nėra augimo, kad tos valstybės narės galėtų sumažinti savo skolą arba bent jau, kad ji sumažėtų palyginti su augimu. Tikrai manau, kad komisija ir um, parlamentas turėtų jie paremti, turėtų pagalvoti apie visas smulkmenas. Reikėtų pagalvoti apie galbūt um, laisvesnius laiko terminus ir turėti omenyje ne tik taupimo priemonės. Ir žinau, žinau, kad komisija galvoja ne tik apie taupimo priemonės, Tik noriu pasakyti, kad mums reikia pagalvoti apie tai, kaip mes galime gyvendinti pokyčius, permainas tose valstybėse narėse, kurios susiduria su sunkumais, kad juose prasidėtų augimas. Vakar dalyvavau parlamento konferencijoje neįgaliesiems asmenims ir tikrai buvo labai gaila ir graudu girdėti tai, ką sakė tie žmonės. Ir um, todėl reikia galvoti ne tik apie taupimo priemonės, nes daugelio valstybių narių atstovai kalbėjo apie tai, kad nebegauna e, pašalpų ir taip toliau. Manau, kad čia reikėtų užtikrinti pusiausvėrą, mūsų veiksmų, mūsų priemonių pusiausvėrą. Ypač pritariu tam, kas yra pasakyta 25 ir 26 dalyse apie tai, kad reikia tęsti fiskalinį konsolidavimą, bet jis turi būti proporcingas ir e, draugiškas, naudingas. Manau, kad galima būtų dar e, plėtoti šią sritį, daugiau idėjų sugalvoti šioje srityje. Ir baigdama norėčiau pasakyti, kad e, pritariu jūsų mintims paskutinėme skirsnėje, kur jūs kalbate apie demokratinės priemonės ir atsakomybę už jas. Visi žinome, kad daugelėje valstybių narių vis daugiau piliečių nebepasitikė Europos Sąjungą, nes e, mato tik antraštės laikrašiuose ir viskas. Manau, kad parlamentas čia galėtų suvaidinti svarbesnį vaidmenį, kad piliečiai pajustų stipresnį ryšį su Europos institucijomis, nes šiuo metu piliečiai visiškai jokių ryšių nejaučia. Manau, tai būtų naudinga. Ačiū. Ačiū. Pone Kornelisen, ačiū pirmininkė, norėčiau pasveikinti pranešėją parengus tokį įsamų pranešimo projektą per tokį trumpą laiką. Atsimenu, kaip sunku praeitą kartą buvo dirbti, kad viskas būtų parengta laiku, taigi manau, kad jūs puikiai susitvarkėt. Bet to tai yra labai e, naudingas darbas, nes tai yra mūsų proga e, surenkti labai įsame diskusiją apie tai, e, kokiomis ekonomikos kryptimis šiuo metu reikėtų eiti toliau valstybių narių lygmenių. Taip pat e, manau, kad e, pernai e, komisija ar taryba nelabai atsižvelgia į mūsų darbus susijusius su Europos semestru ar metinė mm, augimo apžvalga. O tai mm, būtų visai naudinga, kai yra planuojamos darbo rinkos kryptis kitais metais. Manau, kad taryba ir komisija klysta, neatsižvelgdamos į mūsų darbą. Šiemet e, ataskaita pranešimas skiriasi nuo e, praeitų metų pranešimo. Šį kartą mes stengiamės atkreipti daugiau komisijos dėmesio į e, pranešimą. Na, galbūt komisija pati ne, nelabai nori atsižvelgti į tai, ką nusprendžia ar rekomenduoja parlamentas, taigi turėtume ją priversti sureaguoti. Kas dėl ES 2010 m. strategijos, ji įgyja prioritetinį vaidmenį šiame pranešime ir kalbama apie tai, kad mums nekaip sekasi gyvendinti šios strategijos tikslus, mes tik tolstame nuo jų. 25 procentų skurdas reiškia, kad skurdą patiriančių asmenų skaičius gerokai padidėjo Ir kartu e, kalbama apie mokslinių tyrimų ir inovacijų sektorių, į kurį reikėtų investuoti. Į daugelį galimybių neatsižvelgiama, kuriant ekologiškas darbo vietas, e, tos galimybės yra prarandamos ir dėl to negalime tikėtis, kad 2020 m. strategijos tikslai bus gyventinti kaip yra numatoma. Svarbiausia yra tai, kad 2020 m. strategija yra gražiai gera, jeigu uh, viskas yra gerai ekonominė prasme. Bet dabar reikia gerinti ekonominę padėtį ir eko, Dėl to 2020 mm, m. strategija turėtų padėti mums išbristi iš krizės, e, kurti naujas darbo vietas, ekologiškas darbo vietas naujose sektoriuose. Taigi labai džiaugiuosi, kad apie tai labai įsamei kalbama pranešime. Manau, kad būtų galima dar daugiau pakalbėti apie Europos parlamento ir pilietinės visuomenės vaidmenis. Turiu e, kelis pasiūlymus e, šiais klausimais. E, be šių pastabų tikrai norėčiau pagirti pranešėjos darbą. Pone Cuban, po to šį bitą pasakysiu aš pati ir tada suteiksiu žodį komisijai. Ar yra dar norinčių prašyti žodžio? Ne, tuomet užbaigsiu kalbėtojų sąrašą. Taigi, pane Cuban. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Iki šiol neturėjau progos paskaityti jūsų pranešimo, atvažiavau tik tai vakar vakare, tačiau girdėjau, ką pasakėte, labai įdėmiai jūsų klausiausi. Ir atkirpiau dėmesį į vieną dalyką norėčiau pabandyti suprasti, kaip konkrečiai būtų galima įgyvendinti užsibrieštus tikslus. Ir man kyla sunkumų bandant tą suprasti. Jūs pasakėte, kad biudžeto konsolidacija turi vykti e, neužmirštant ir ūkio augimo. Tačiau tai, ką matau realybėje, yra taip, kad biudžeto konsolidacija reiškia kažką labai konkretaus, konkrečias įgyvendinimo priemonės. Ir e, aišku, aš turiu omenyje ir savo pačios e, gimtosios šalies pavyzdį, kur labai stipriai konsoliduojamas biudžetas, ten pastangos tikrai yra didelės. Ir e, tai parodo ir mūsų, ir trojkos išvados. Ir mano šalyje Tai reiškia du dalykus. Užimtumo srityje tai reiškia, jog buvo masiškai atleidžiami iš darbo žmonės ir antras dalykas stipriai karpomi atlyginimai. Arba jie buvo išaldyti, e, paramos priemonės e, buvo panaikintos, e, atostogų išmokos buvo sumažintos viešojo sektoriaus. E, viešajame sektorija buvo daug žmonių atleista iš darbo, kitais metais žmonė, neteko iki 50 procentų žmonių šiame sektoriuje darbo vietų ir ateinančiais metais matomas dar, didesnis, dar didesnė atleidimų banga. Vakar žiniasklaidoje girdėjau, kad iki šiol Portugalijoje nuo rugsėjo mėnesio uh, mažmeninė e, priekyba sumažėjo 4,5 procento. Tai yra didžiausias mažėjimas visoje ES. Tai reiškia, kad žmonės neturi pinigų, kadangi jie neturi pinigų, jie jų neleidžia. Jeigu jų neišleidžia, tai reiškia, jog kasdieną e, vis daugiau mažų ir vidutinių įmonių bankrutuoja. Tad man yra sunku suprasti, kaip galima suderinti tuos du reikalavimus ar siekius. viskas yra labai gražiai aprašyta, tačiau realybėje tokios, tokie norai turi labai aiškių padarinių. Mes pateiksime savo pakeitimų pasiūlymą, aš taip pat tą padarysiu ir be kita ko e, teiksiu tokį pakeitimą, kuriuo norėsiu pabrėžti, jog e, m, pensijų ir atlyginimų mažinimo priemonė e, netitinka mūsų tikslų. E, mes turime siekti socialinio teisingumo tikslų ir taip pat skatinti ekonomiką, duoti jai naujų impulsų. Aš tikiuosi, kad jūs atsižvelgsite į mano pakeitimų pasiūlymus. Dėkui. Euh, euh, Dėkoju pranešėjai. Ir turbūt galiu pasakyti, ir turbūt e, daugelis kolegų tą supranta ir žino, kaip, koks svarbus yra šis darbas. Mes paraginome komisiją netgi keisti tų e, metinių ataskaitų antraštės, nes e, jeigu mes kasmet vertiname augimą, tuomet tai šiek tiek prieštarauja tam, kas šiuo metu vyksta, tai kas vyksta ES ir ka, kaip padėti vertina SBO ir panašiai. Pavyzdžiui, grupė, kuriai aš priklausau, vykdo savo analizės ir jos, aišku, irgi prieštarauja tam, tam augimo e, aspektui. Socialistų frakcija, kaip jūs žinote, e, pat paprašė, pavedė trims skirtingoms institucijoms atlikti nepriklausomas augimo e, E, metinės augimo apžvalgas. Ten konstatuojama, kokiagi reali situacija déclaration du Conseil européen de, de décembre. Rengiantis gruodžio mėnesio kitos savaitės tarybai, žinome, kad iš institucinio požio taško ir galvojant apie uh, esmę klausimo. Matome, kad yra rengiama tokia strategija, kurioje mm, federalizmas yra susiaurintas tik tai iki komisijos e, teisių taikyti sankcijas su, su teisingumo teismo pagalba prireikus, o valstybės narės nors ir turėtų kaip ir judėti kartu į priekį, bet ne, taryboje to nesimato, tai iš tikrųjų toks federalizmas, kuris iš tikrųjų man nepriimtinas. Aš esu federalistė savo dvasia, tačiau tikrai ne, to, ne už tokį federalizmą aš pasakyčiau, kur viskas susiveda tik tai į sankcijas ir daugiau nieko. Mm, tai galvojant apie tą metinį augimo analizę, yra komisijos pateiktas pasiūlymas. Uh, dėl to mm, žymio susitarimo. Aišku, reikia nepamiršti ir tų konkrečių rekomendacijų kiekvienai valstybei nariai, bet to ir metinio kelio gairių plano, bet mm, yra dar ir ta, ta baudžiamoji funkcija, kuri būtų komisijos kontrolėje. Aišku, kad valstybės narės nepadarė to, ką turėjo padaryti dėl euro ir taip toliau. Aš nežinau, ar e, tikrai e, tas vaistas gydyti lygai nepadarys daugiau blogo nei pati lyga. Taigi, čia tuose diskusijose man visiškai trūksta dviejų dimensijų. Visų pirma, tai yra socialinės dimensijos ir jeigu mes pažiūrėtumėm, pavyzdžiui, į metinį augimo tyrimą, taip, aišku, dėl to, ką mūsų komitetas sako dėl jaunimo užimtumo ir taip toliau, yra tam tikrų idėjų, kad investicijos į žmogiškai kapitalą yra ypatingai svarbios ir konkrečios rekomendacijos kiekvienai valstybei nariai. Būtent turėtų akcentuoti šį klausimą ir mes turime ypatingai remti tą aspektą ir jūsų pranešimas bus labai svarbus, ta prasme, kad reikėtų įtvirtinti tą punktą, bet dar ir toliau eiti tą linkmę. Uh, Man atrodo, kad į socialinę dimenciją tikrai nėra pakankamai atsižvelgta ir komisijai bendrai, kai kolegėliai per mažai dėmesio skirta tam klausimui, aišku, kofinų viską nustelbė. Mm, žinome, kokie būna tie saulės užtemimai, kai palygini kofin darbą ir socialinių reikalų ministrų darbą. Mm, ir žinoma, būtina tą pusiausvyrą atkurti, užtikrinti, kad būtų, žinoma, atsižvelgiant į valstybinį ir skirtingą situaciją. Dabar galvojant apie europinės diskusijas ir nacionalinės diskusijas, visų pirma, europinių lygmenių reikia aiškiai matyti, kokia yra globali situacija, bet po to visą tai reikia išlinksniuoti, iš, iš, iš, priderinti prie kiekvienos valstybės narės. Ir aišku, reikia atsižvelgti į makroekonominį disbalansą, skirtumus tuos, tą reikia pabrėžti ir, man atrodo, šiuo klausimu. Uh, Mm, komisija per nelik mm, laikosi vienašališko požiūrio, mm, remia tik tai tam tikrų vyriausybių požiūrį jau dabar kai kas net nebedrįsta kalbėti apie baudimą, bet tik tai kalba apie moralinę riziką, bet iš esmės tai tas pas. Tai tiek dėl tų mūsų diskusijų. Dėkuoju visiems už indėlį. Mūsų komiteto atstovosiu Renka Garcia ir um, panas Ankstets. Aš nežinau, kuris iš jūsų norėsite pasakyti. Jūs avez la parole. Uh, good morning, Santiago Loranka, DG Employment. Um, first of all, thank you, man. Ačiū visų pirma, pirmininkė, už sutiktą žodį ir galimybę tarti porą žodžių šioje diskusijoje. Labai džiaugiamės e, gautomis pastabomis, be abejo, e, komisija dar patobulins ir patvirtins apžvalgą. Norėtume, kad kontekstas būtų e, kitoks ir dabar ekonominė padėtis, socialinė padėtis daugelį valstybių narių tik blogėja. Manau, kad tai gana gerai e, atsispindėjo diskusijose su komisija, kad e, būtų e, parengta tinkama metinė apžvalga. Kaip sakiau, padėtis yra sudėtinga ir be to ji yra labai įvairi. Kaip jau sakiau, apskritai ji blogėja, bet kartu jį labai ir skiriasi. Mm, pastebimi skirtingi augimo lygiai, kai kur uh, yra didesni neigiami augimo lygiai, kai kur mažesni, bet to skiriasi rinkos situacijos. Matome rinkoje ir skirtingus nedarbo lygius. Visa tai yra apžvelgiama. Bet to šioje apžvalgoje taip pat uh, kalbama apie tai, e, kad reikia užtikrinti fiskalinį konsolidavimą ir tam tikrą manevro laisvę valstybėms narėms. E, be to, ta įvairovė daro savo poveikį ir e, daugeliu svarbių dalykų. Vienas iš jų yra manevro laisvė, tam tikra galimybė daryti spaudimą Fiskalinis konsolidavimas yra vienas iš svarbiausių prioritetų, apie kurį kalbama e, apžvalgoje tam, kad būtų atstatytas ekonomikos augimas. Tai yra būtina. Mano nuomonė, e, komisija visų pirma nori pasakyti tai, kad reikėtų eiti skirtingais keliais, norint užtikrinti fiskalinį konsolidavimą. Uh, E, valstybėse narėse e, yra skirtinga manevro laisvė ir apie tai irgi yra kalbama, kas dėl fiskalinio konsolidavimo komisija mano, kad čia būtinas diferencijavimas. Taip pat labai gerai suprantame, kad reikia įsaugoti tam tikrus elementus įgyvendinant e, fiskalinį konsolidavimą. Komisija aiškiai e, nustatė tam tikrus e, investicijų sektorius, inovacijų sektorius ir e, reikia didinti užimtumo paslaugų veiksmingumą, imtis kitų apsaugos priemonių, socialinės apsaugos sistemos stiprinimo priemonių. Visa tai yra labai svarbu kovojant su krizės padariniais. Dar norėčiau paminėti e, nacionalinius darbo vietų kūrimo planus. E, taip, mes turime juos omenyje. Ir nacionalinių reformų programų vienas iš skyrių e, yra skiriamas nacionaliniams darbo vietų kūrimo planams šiais metais. Be to planuojame pateikti valstybėms narėms detalesnės rekomendacijas dėl nacionalinių reformų programų rengimo. Ir ten taip pat bus pateikta rekomendacijų dėl to, kas turi būti traukiama į nacionalinius darbo vietų kūrimo planus. Vienas iš svarbiausių prioritetų, kuris buvo e, minimas e, ir e, į kurį komisija labiausiai atsižvelgia, teikdama pasiūlymus, yra jaunimo užimtumo paketas, jaunimo garantijos, eures klausimai ir kiti susiję klausimai. Čia e, e, reikia užtikrinti e, gana trapę pusiausvyrą, reikia kartu apsaugoti socialinės apsaugos sistemas, tai irgi yra prioritetas. Ir kartu nereikėtų pamiršti pažeidžiamų asmenų grupių. Ypač įgyvendinant fiskalinio konsolidavimo priemonės. Tuo ir baigsiu. Žinoma, e, maloniai bendratarpiausime su pranešėja ir su kitais e, parlamento atstovais, jeigu reikės dar kokiu nors paaiškinimu. Ačiū. Ačiū žodis pranešėjai. Merci, Madame la Présidente. Uh, quiero dar las gracias a todos. Ačiū pirminkė. Noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, komisijai už pasiūlymus, už dialogą. Manau, kad ne, neatsakysiu visus pateiktus klausimus ir pastabas. Reikėtų suteikti jums daugiau laiko, kad galėtumėte pastudijuoti pranešimą, kad galėtume susitarti dėl visų čia išdėstytų dalykų. Manau, tik mums susitarus galime tikėtis, kad tekstas bus tobulesnis, kad į jį bus atsižvelgta. Ačiū. Ačiū. Tokiu pagrindu dabar pasakysiu, kad pakeitimų pateikimo terminas yra labai trumpas kaip ir visi terminai, pagal kurių turėtų laikytis dėl pranešimo, taigi gruodžio 13 vidudinis pakeitimų pateikimo terminas. Po to pakeitimus analizuosime gruodžio 18 dieną savo posėdėje, o balsuosime dėl jūsų pranešimo sausio 14 dieną per neįlinį komiteto posėdį Strasbūrė. Plenariniai sesijai planuojama vasario 4-7 dienomis šį e, klausimą svarstyti. Sausio 28 dieną bus Europos parlamentinės savaitės pradžia, aš atkreipiu dėmesį parlamentarui tai, nes visos dėrybinės komandos dėl šio, dirbančių dėl šio teksto m, mm, turės e, su kolegoms iš nacionalinių parlamentų aptarti pozicijas. Toliau, kitas darbo tvarkės punktas, tai yra 11 punktas, tai mūsų pranešimas Atsiprašau, tai yra 12 darbo atvarkės punktas ir tai yra mano parengtas pranešimo projektas dėl mm, vėliavos valstybių atsakomybės ES pagal 2009 m. 13 direktyvos nusitytas prievolės dėl sutarimų tarp Europos bendrijos laivų savininkų asociacijos ir Europos uh, transporto darbuotojų federacijos e, pagal 2006 metų jūrų darbo teisės konvencija į keičiamą direktyvą 99.63. Yra aštuoni pakeitimai, dėl kurių aš savo poziciją tuoj pristatysiu. 80 pakeitimų. Pagrindinis sunkumas šioje srityje yra ne jų darbo jūrų srityje konvencijos interpretavimas, bet atitinkamų kompetencijų mm, perkelimas ES lygmenių, e, paskirsimas jų tarp ES ir valstybių narių. Ypač vertinant tai, kad iš juridinio požio taško šios konvencijos viena iš naujovių yra ta, kad nepriklausomai nuo šios konvencijos ratifikavimo etapo, jeigu yra inspekcija laive, uosto valstybė, gali atlikti inspekciją, nežiūrint to, ar laivo vėliavos valstybė yra ratifikavusi konvenciją ar ne. O kalbant apie tų inspekcijų pajėgumus, manau, kad ši konvencija yra svarbi ir reikia turėti omenyje, kad tų inspekcijų uh, organizavimas priklauso ne ES e, kompetencijai, o valstybių narių kompetencijai. Ir reikia priminti, kad po tokios inspekcijos pateikiamas ir sertifikatas dėl tos inspekcijos rezultatų. Ir todėl valstybės narės e, čia labai ryštingai nusiteikusios dirbti. Dabar dėl tų pakeitimų Yra mm, visai lė pakeitimų iš trijų autorių Debeker, Jong ir Mesner. Tai 64, 65, 67, 60. Šešiasdešimt septintas dėl būtent valstybių narių pareigų, visą tą kompetenciją suformuoti, turėti atitinkamo lygio. Kitą savaitę apie tai dar kalbėsime. Aš išanalizuosiu tos pakeitimus ir pasistengsiu juos integruoti tiek, kiek leis jie mums tas prieštaras panaikinti, kurios dar egzistuoja, bet svarbu, kad būtų atsakyta tą klausimą, kuris yra iškeltas. Tai yra, jeigu mm, tai leis mums dėrėti su taryba ir išspręsti tas problemas, kuriuose esame atsidūrę, tai aš mielai sutiksiu tų pakeitimais, bet labai svarbu, kad būtų būtent siekiama tokio tikslo, nes mm, kitaip, aišku, reikės galvoti apie alternatyvas, kad mes tikrai galėtume savo poziciją išlaikyti ir veikti juridinės kliūtis. Tai aš paminėjau tos pakeitimus, kuriais yra siūloma nustatyti e, intervalų tarp inspekcijų trukmę, minimalę. Trukmė, man atrodo, tai būtų naudingas indėlis. E. Aš kalbu apie 67 pakeitimą. Toliau Jutas Steinruk pakeitimas. Iš esmės pateiktas tą pačią dvasę eina kalba apie valstybių narių pastangų mobilizavimą įvykdyti tokias pareigas. Manau, kad tikrai šis pakeitimas yra naudingas indėlis. Toliau 71 punktas. Kalbant apie konvencijos įgyvenimą valstybėse narėse, iš tikrųjų labai svarbu aiškiau apibriežti valstybių narių pareigas. Na, tikiuosi, kad e, aiškiai pristačiau situaciją ir dabar lauksiu kolegų pasisakymų vienu ar kitu šio pranešimo projekto ar pakeitimo aspektu. Filip Biniau. Uh, um... Ačiū. Tiesiog norėčiau e, perskaityti Fildebak pareiškimą. Perskaitysiu pono Debakę pareiškimą. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai už pranešimą. E, nėra daug e, pakeitimų ir kelis teikiu kartu su ponu Benjon manau, kad komisija pateikė gerą pasiūlymą, jis aiškus ir jame yra minima daugiaus, daug svarbių dalykų. E, reikia pasikonsultuoti su daugeliu suinteresuotų šalių e, prieš skelbiant pranešimą ir turėtume pritarti sustarimui su socialiniais partneriais, kuris turėtų būti gyvendintas. Uh, dėl darbo jūrų. Darbo jūrų laivyboje konvencijos, jos kelios dalis yra cituojamos pranešime ir manau, kad galima būtų šiek tiek pakeisti pranešimą tam, kad jis labiau atitiktų komisijos pasiūlymą. Teisinis e, pagrindas sertifikavimu yra pagristas darbo jūrų laivyboje konvencija ir nacionaliniuose teisės aktuose e, ši konvencija yra įgyvendinama. Be to, e, čia visų pirma kalbama apie tarptautinės darbo organizacijos e, gairias, o ne e, darbo e, jūrų laivyboje konvenciją. Ir todėl, jeigu visą tai bus atkartojama dar vienoje direktyvoje, tai nebus geriausias darbo ir veiksmingumo bei skaidrumo mm, pavyzdys. Ne pakeiti, ne, nepateikiau jokių pakeitimų dėl tam tikrų klausimų dėl, ir komisija to taip pat neįtraukė į savo pasiūlymą, todėl e, nes nereikėtų e, primesti didesnių pareigų e, vėliavos valstybei. Siūloma direktyva kalba tik apie vėliavos valstybės pareigas įgyvendinant atitinkamą teisės aktą. Direktyva 2009-13. Ačiū. Ačiū. Ar dar kažkas pageidautų pasisakyti? Ar iš komisijos kas nors norėtų pasisakyti? Taip, prašom. Yes, thank you, Madam Chairperson, Christine Berg from DG Move. Ačiū pirminkė, esu iš MUF generalinio direktorato. E, visų pirma, norėčiau pasakyti, kad e, labai galėstaujame, kad e, vakar įvyko labai didelis nelaimingas atsitikimas automobilių, automobilius gabenantis laivas susidūrė su kitomis transporto priemonėmis netoli Rotterdamo ir dėja šiuo metu yra dingę vežinios šeši ar septyni įgulos nariai, dirba pakrančių tarnybos po avarijos iki vidurnakčio maždaug 13 įgulos narių buvo išgelbėta. Ir dėja, oro sąlygos jūroje šiuo metu nėra pačios palankiausios ir tikimės, kad pavyks rasti ir kitus įgulos narius. Nuolat palaikome ryšį su dingusiųjų šeimomis. Tai, kad e, avarijos įvyksta praktiškai visą laiką, rodo, kad reikia stebėti labai daug įvairių sąlygų, kai e, yra dirbama jūroje ir e, darbo sąlygos be abejo irgi yra svarbus elementas. Darbo jūrų laivyboje konvencijos paketo parengimas 2006 metais buvo labai svarbus žingsnis, jis buvo svarbus ir e, socialiniams partneriams, ir direktyva 2009 metų taip pat yra labai svarbi. Todėl e, komisija e, šiuo metu rengia vykdymo užtikrinimo nuostatas kad laiku pateiktų jas valstybėms narėms ir kad būtų parengti atitinkami Europos teisės aktai, kai įsigalios darbo jūrų laivyboje konvencija kitą vasarą. Norėčiau asmeniškai Jums padėkoti už visus pateiktus pakeitimų pasiūlymus. Turime pripažinti, kad e, yra e, tam tikrų e, trūkumų ir e, komisija turi atsižvelgti tai, kas yra socialinėme susitarime. E, neseniai buvo perskaitytas praneš, pareiškimas ir uh, jūs, uh, ponė pirminkė, taip pat uh, man, sakote, uh, kad visa mm, darbo jūrų laivyboje konvencija turi būti gyventinama. Komisija neprieštarauja, bet aišku, reikia susitarti su e, kitais teisės aktų leidėjais, tai yra su taryba. Yra konvencijoje elementų, kurie galėtų kelti mums sunkumų e, rengiant vykdymo užtikrinimo nuostatas. Tai e, ypač nuostatos, yra susijusio, kurios yra susijusios su darbuotojų atranka ir darbo sąlygomis. Taip pat ekstrateritoriškumo klausimas yra svarbus turint omenyje, kad šiuo metu įgulų ar kai kurių įgulų narių darbo sutartis e, gali e, būti e, įgyvendinamos pagal kitas taisyklės, pagal pavyzdžiui tos šalies taisyklės, kurioje įgulos narys gyvena ar pagal kitas taisyklės. Todėl turėtume pagalvoti, kokiomis priemonėmis ES nori užtikrinti konvencijos įgyvendinimą e, tose trečiosiuose šalise, kurios neišvengiamai turėtų būti įtrauktos į procesą. Mes e, patys planuojame pradėti nagrinėti šį klausimą atsižvelgdami į sertifikavimo sistemą, patikrų sistemą, pagal, e, kur, kurią įgyvendina Europos e, saugos jūroje agentūra, e, pagal, kurios yra gyventimas pagal kitas konvencijas. Agentūra palaikų ryšį su trečiosiomis šalimis, kuriuose veikia jūrų akademijos, e, iš kurių e, atvyksta vėliavos e, laivai, bet kol kas dar nesame pasiruošę pateikti tinkamą pasiūlymą ir nenorėtume, e, kad vėliavos ir uosto valstybių pareigos būtų patvirtinamos ES lygmenių, kai, e, kad, kad tos pareigos būtų panaikintos tuo metu, kai įsigalios e, konvencija. Todėl reikėtų tinkamai pagalvoti apie sistemą, kurią būtų galima užtikrinti visų nuostatų įgyvendinimą. Taigi, Kalbant apie jūsų pasiūlymą, mes jam pritarėme, tačiau šis klausimas yra gana delikatus, ypač kalbant apie ekstrateritoriškumo klausimus ir komisijai tiesiog reikia daugiau laiko visiems klausimams apsvarstyti. Yra dar vienas svarbus dalykas, kurį norėčiau paminyti, tai yra e, galimo dvigubo sertifikavimo klausimas nemanome, kad valstybėms narėms būtų naudinga išduoti papildomus sertifikatus pagal direktyvą 2009-13, turint omenyje, kad galiausiai uosto valstybė turi kontroliuoti visą politiką susijusią su atvykstančiais laivais, su jų sertifikavimu Ir e, tą e, daro visos e, jūrų laivyboje dalyvaujančios valstybės. Esame tikri, kad kartu su jumis ir taryba galėsime parengti tinkamus teksto pasiūlymus, kurie leis sparčiai susitarti dėl direktyvos. Visą tai yra labai svarbu, to reikia rengiantis konvencijos įsigaliojimui kitą vasarą. Dėkuoju visiems nariams už konstruktyvų darbą ties šiais klausimais. Ačiū. Merci beaucoup, merci aussi de ces éléments, parce que je crois que... Ačiū, ačiū už visus šios elementus. A, dabar m, mm, tai padeda šiam tekstui dinam, dinamiškai judėti į priekį aiškiau dabar matysime tuos kelius, kuriais reikėtų mm, dirbti, kad viskas būtų priimtiniau visoms pusėms, turint omenyje socialinį sutarimą. Ir taip, galvojant apie socialinių partnerių sutarimą, jį perkelime dar prieš konvenciją įsigaliojant. Vis tik tai manau, kad mm, gerai yra pasakyti, kad uh, kartais dėl smulk, per smulkmenas pamirštame pagrindinius dalykus. Ir man esmė, aišku, yra, aišku, turint omenyje darbo jūrų laivyboje um, konvenciją, būtent sertif, tie sertifikatai, liūdimai, tikrinimai, man atrodo, tai ir yra esmė, kaip jūs ir sakėte. Aš atsiprašau. Man atrodo. Žodo visi nariai gal buvo informuoti, aš nežinau, ar visi žino apie tą dramą, kuri įvyko šią naktą, ar jūs galėtumėt plačiau mums papasakoti apie įgulos visą situaciją. Indeed, um... Taip, viena vertus buvo vienas laivas su Bohemijos vėliava ir jis gabeno um, apie tūkstantį automobilių. Septyni įgulos nariai vis dar yra dingę be žinios, 24 buvo išgelbėti. Ir taip pat buvo Kipro vėliavos laivas, Korpus J. Visi įgulos nariai šio laivo buvo išgelbėti. Ir e, dabar įgula taip pat dalyvauja gelbėjimo operacijose. Automobilius gabenės laivas nuskendo. Ačiū už tuos patikslinimus dėl šios įvykusios dramos. Uh numatytas šešėlinių pranešėjų susitikimas gruodžio 12 dieną, tada matysime, kaip visus tuos elementus galėsime sudėlioti, turint omenyje, kad turėsime tos kompromisinius pakeitimus, jeigu tokių būtų, sausio 23 analizuoti, o balsuoti 24 dieną kad į plenarnę sesiją dokumentas atkeliautų gal kovo balandį. Uh, na, nebent bus dėrybos dėl susitarimo pirmojo svarstymų. Tai tiek dėl šio darbo atvarkės punkto. Dabar pereiname iš principo prie 13 punkto, tai yra bendros diskusijos dėl pono Howitt pranešimo ir pono Howitt pranešimo, bet pono Howitto nėra. Et donc, est-ce que vous voyez un inconvénient à ce que nous examinions d'ores et déjà Tai jei sutiktumėm, gal, gal, sutiktumėt, gal galėtumėm e, perėti prie 15 punkto, um, kadangi ponia Minroitin yra salėje, žiūriu šešėliniai pranešiai. Ar visi salėje? Ne, problema, ne visi yra salėje šešėliniai pranešiai šio klausimu. Uh,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 Gal aš galiu paprašyti, kad kitiems šešėliniams mm, pranešėms būtų paskambinti ir pakviesti jau mm, atvykti kaip galima greičiau, nes aš tikrai labai norėčiau kaip galima greičiau iš posėdžio išeiti, nes man, mm, mano mamos sveikata yra sutrikusi, aš norėčiau kaip galima greičiau išbėgti iš posėdžio. Aišku, prie pranešėjo aš suprantu, kiekvienas turi įvairiausių problemų, bet aš žiūriu, svarbiausia, kad tarybinės komandos būtų salėje ir, ir šiuo atveju, kaip ir kitais atvejais, tai abiejais atvejais neturime visų komandų, tai nežinau, čia nebūtų labai gerai dirbti taip. Pabandykime, kiek įmanoma paspartinti tuos darbus. Pone e, Sarkas, jūs norite kažką pasiūlyti? Taip, e, pranešėjo nėra, mes jį kaip tik kviečiame. Tačiau, jeigu tai yra toks skubus atvejis, mes aišku pasirengę poniai Aumen leisti pirmai pasisakyti. Socialistų frakcijos vardu galėsiu pakalbėti ir aš. Faire autrement. Bien, il est 11h35. Euh, nous... 11.35, o e, šį punktą ir buvome numatę pradėti svarstyti 11.35. Taigi, jeigu nėra prieštaraujančių, tai pradėkime tas diskusijas. Ponas Darden, ponas Havit. Tai 15 darbo atverkės punktas. Jį dabar analizuosime. Jeigu nėra liberalų ar žaliųjų kokių mm, prieštaravimų, tai aš suteikiu žodį poniai Oimenroitin, kad ji pristatytų savo pranešimą dėl darbo tvarkės, dėl adekvačių, saugių ir tvarių pensijų. Mes turime išsakyti savo poziciją dėl Baltosios knygos, kurią paskelbė komisija vasario 16 dieną. Atsiprašau, ponė pirmininkė. Mano motina 87 metai, jinai nugriuvo ir man reikia skubiai grįžti namo. kad padėčiau ją nulydėti į ligoninę su greitąją, tai aš dėl to labai atsiprašau, nes aš tikrai labai skubu namo ir kalbėsiu olandiškai. Taigi, ponia pirmininkė. Pranešimas, kurį čia šiandieną nagrinėjame, ir čia aš norėčiau paprašyti kolegų E, įdėmiai perskaityti visą e, aiškinamąją dalį, kadangi manau, kad joje labai aiškiai atskleidžiamos mūsų valstybių narių problemos. Aš, būdama Olandė, e, dirbau prie šio pranešimo, tačiau vis tiek stengiausi atsižvelgti visų valstybių narių problemas ir jas atskleisti, iliustruoti šiame pranešime. Visų pirma, ponia pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad pensijų sistemos visų pirma tenka valstybių narių kompetencijai, tačiau ir Europos koordinavimas čia yra labai svarbus, kadangi, kaip pažvelgsime, augimo ir, ir stabilumo paktą, taip pat Europą 2020 strategiją, koordinavimo metodą, tai yra e, švelniosios teisės aspektai, kurie apima ir pensijas. Pirmiausia, norėčiau šveitą pasakyti apie demografinės tendencijas. Žmonės pradeda vėliau dirbti ir e, moka trumpesnį laiko tarpą įmokas, pensijų įmokas. Jaunesni žmonės ilgiau mokosi ir vėliau patenka į darbo rinką. Ik hoop dat het nu gaat. <clears throat> Na, tikiuosi, kad dabar bus geriau. Taigi, jaunimas įgyja geresnį išsilavinimą ir vėliau įsijungia į darbo rinką, dirbama trumpiau negu yra nustatytas e, pensijų, e, amž, pens, pensijų laikotarpis, pensijų kaupimo laikotarpis, e, visuomenė sensta. 2008 metais keturi e, dirbantis žmonės turėjo išlaikyti vieną pensininką, o iki 2020 metų šis santykis jau bus penki prie vieno. Tie, kurie gimė 1960 metais, jų e, vidutinis e, E, gyvenimo trukmė vidutinėje 67 metai, kalbant apie vyrus, jeigu mm, e, kūdikis gims 2000, gimęs 2004 metais, gyvens vidutiniškai 60, 82 metus ir 67 metus, jeigu tai bus moteris ir 67 metus, jeigu vyrai. E, žmonės Niderlanduose vyresni negu 55 metų, tuomet jų Tuomet e, e, įvairiose valstybėse narėse tokių seniorų amžiaus žmonių yra nuo 39 iki 61 procento visuomenėje. Taigi mes turime vis daugiau pagyvenusių žmonių, kurie priklausomi nuo savo pensijų ir tuo pat metu turime vis mažiau dirbančių žmonių darbo rinkoje. kadangi yra mažiau jaunų žmonių, kurie dirbtų. Ir tai kelia didžiulės problemas, kurias aš ir aprašau. Žinoma, egzistuoja labai skirtingos pensijų sistemos. Europoje labai dažnai yra remiamasi vadinamoji vienos pakopos pensijų sistema. Tai yra pensijos yra dengiamos arba mo mokesčiais, arba įnašais, tačiau šiai sistemai tenka vis didesnis spaudimas. Valstybės narės, ypač eurozonos narės, tuo pat metu jaučia ir tą 3 e, procentų biudžeto deficito ribojimo spaudimą. Tai reiškia, jos turi mažinti tą deficitą arba turi didinti tą deficitą, kad finan, galėtų finansuoti pensijas, tačiau to jos negali daryti. Ir mes visi turime konstatuoti, kad pensininkai e, turi e, pagaliau pradėti kitaip gauti tas pensijas, jų finansinė situacija turi keistis, kadangi būtent pensininkams tenka ypatinga socialinė atskirties ir skurdo e, problema jei mes norime deramų sąlygų mūsų pensininkams ir kita vertus norime sveikų e, viešųjų finansų, tai reiškia, jog kokia pensijų sistema bebūtų taikoma, e, visos valstybės narės yra priverstos taupyti. Tad jau šiandieną reikia daryti viską, kad e, kartų solidarumas būtų užtikrintas ir ilgalaikiu laikotarpiu. Nes juk Negalime teikti, kad ateities e, darbuotojai, dirbantis žmonės turės prisijimti visą tą atsakomybės naštą. Taigi, jums pristačiau šią dilemą ir dabar pasakysiu, kokie yra mano manimų galimi sprendimai. Pirmiausia, pasirūpinti, kad žmonės dirbtų. Yra nepriimtina, kad šiais sudėtingais e, ūkio recesijos laikais žmonės vyresni negu 55 metų amžiaus e, būtų išstumti iš darbo rinkos. Aš manau, kad mums reikia imtis visų priemonių, kad 55 ir vyresnio amžiaus žmonės, norintys dirbti, turėtų tokią galimybę. Kai kurios valstybės narės tą gerai ir daro, to puikiai tvarkosi, tam yra e, pateikti atitinkami skaičiai, statistikos, tačiau kitoms netaip sekasi. Antras pasiūlymas. Norėčiau, kad būtų taupoma, nesvarbu, kokią sistemą besiremtų valstybės narės. Taupyti vien pakopėje sistemoje ir taip antroje pakopoje taip pat e, taupyti reikia. Manau, kad mums reikia pasirūpinti, kad nepriklausomai nuo pasirenkamos pensijų sistemos, ji, turi, ji būtų e, patikima. Jeigu investuojama į pensijų fondus pirmojoje pakopoje, kur, kurie yra valdomi socialinių partnerių, tuomet tai turi būti tvarus sprendimas. Ir aš manau, kad šiuo požiūriu iš ES galime tikrai daug reikalauti. Tačiau tai nereiškia, kad tai, kas yra e, įrašyta Tomas Man pranešime, ekonomikos komiteto rengiamame pranešime, e, turėtų būti siektinas dalykas, tai yra, kad Briuselis taikytų mokumo taisyklės e, e, rezervų, nustatytų rezervų atžvilgių. Šiuo atveju aš e, labai kritiškai vertinu tokius pasiūlymus. Be to, manau, kad tų žmonių atžvilgių, kurie dar neišėję į pensijus, pensiją, e, taip pat reikėtų sažiningai elgtis, reikia juos tinkamai informuoti, reikia išaiškinti, kad žmonės patys geriau suprastų, jog jie taip pat turi taupyti, rūpintis savo pensijomis. Kitas pasiūlymas - judumo užtikrinimas. Žaliojoje knygoje praėjusiais metais buvo konstatuota, jog negalima žmonių bausti už judumą. Kitaip tariant, tą, tą svarsto ir pirmininkaujanti Kipro valstybė su savo partnerėmis, tai yra pensijų teisės, taikant mobilumo principą, turi būti užtikrinamos tiek pirmoje, tiek ir antroje pakopoje. Ta ir galima būtų daryti, taip kaip ir buvo pasiūlyta, tai yra leisti žmonėms su savimi, taip sakant, nešiotis sustaupytą kapitalą, bet galima būtų dar pareikalauti, kad ES lygmenių būtų nustatyti minimalus e, pajamų e, e, lygiai, kad būtų užtikrinta, jog sus, e, atitinkamos pensijų teisės ir toliau plėtotųsi, kad tas pensijas ir toliau būtų galima kaupti, nepriklausomai nuo to, kur žmogus iške, išvažiavo, išsikėlė. E, remiantis reglamentu 883 galima būtų reglamentuoti šią sritį. Apie tai yra kalbama ir atitinkamame pranešime. Na, bet aš manau, kad techninių požiūrių tai yra gana sudėtinga. Komisija teikia pasiūlymą, kurio aš visiškai nesuprantu. Tai yra įkurti atskirą Europos pensijų fondą skirtą e, mokslininkam, tyrėjam. Aš visiškai to nesuprantu, na, bet galbūt kiti kolegos uh, išreikš savo nuomonę šio klausimu. Trumpai tariant, ponia pirmininkė, Jeigu siekiame užtikrinti kartų solidarumą ir toliau jį išsaugoti, tuomet valstybės narės turi vykdyti reformas. Ir aš pabandžiau savo pranešime tas reformas e, išvardinti. Dėl EOS aš jau minėjau, kad esu tikrai skeptiškai nusiteikusi, na, bet tai yra ekon komiteto svarstytinas klaus, klausimas nes jis apima kokybin, kiekybinius reikalavimus. O kai kalbame apie kokybinius reikalavimus, gerą valdyseną, sąnaudų e, skaidrumą, tuomet aš, aišku, pasisakau už tokius reikalavimus. Pone pirmininkė, labai apgailestauju, kad e, taip sunkiai kalbėjau pradžioje, nes man, man atrodo, kad man kilusi asmeninė situacija, tokia sudėtinga situacija, man prisidėjo ir prie mano sunkumų. Šešilniai pranešiai man jokių signalų nedoda. Ponas Dardien ir ponas Dabakar. Merci, Ačiū, pirmininkė. O kadangi Tai tik pradžia šių labai svarbių diskusijų ir labai svarbos pranešimo analizės, tai tik tai kelios mintis. Aš noriu pasakyti, kad tikrai klausimai yra ypatingai svarbus ir labai džiaugiuosi galimybę vėl bendradarbiauti su ponia Amnaroitin, kaip dirbome dėl žalios knygos sėkmingai, prisimenu. Taigi, mm, norėčiau pasakyti, kad kaip ir dėl žaliosios knygos, ir čia reikėtų uh, E, konstatuoti, jog valstybių narių lygmenių e, nacionaliniai biudžetai yra ypatingai sudėtingoje situacijoje, tai yra aišku, todėl pensijų aspektas yra nepaprastai svarbus, kai nekalba apie valstybių valdymą. Aišku, čia manevravimo laisvės nėra labai daug, tai tą reikia turėti omenyje. Manau, kad vis tik tai pamastymai negali susivesti vieni biudžetinius dalykus. Reikia mm, turėti omenyje, koks svarbus yra solidarumo principas, kuris turi išlikti pensijų sistemos pagrindu. E, piliečiams to reikia ir aš manau, kad tas elementas turi ir vėl figuruoti mūsų pranešime ir mūsų pamastymuose. Uh, Mm, ypač turint omenyje, kai tiek e, tokia sudėtinga yra darbo situacija, o kai mm, tiek mažai yra su darbo susijusių garantijų, aišku, reikia nepamiršti ir mm, kovos su skurdu platformos darbo, vis tik tai reikia dėja pasakyti, kad uh, E, žmonių gyvenančių žemės skurdo ribos skaičius nemažėja ir mes turime galvoti, kaip, pavyzdžiui, pensijų sistema galėtų prisidėti prie o, e, mūsų kovos su skurdu. Taigi, in, pensijos yra labai rimtas iššūkis mm, ir galvojant apie mm, žalę knygą, o, Aš galėčiau dar kartą pakartoti tas bendrasias socialistų linijas, kaip svarbu yra nepamiršti pirmojo ramščio, kuris užtikrina tą solidarumą tarp kartų. Reikia to nepamiršti, to, kai ta kalba apie visus tos klausimus susijusius su pensinio amžiaus ilginimu. Uh, E, vis tik tai reikia tam tikrų niuansų, atsižvelgiant į valstybių narių specifiką, nes sistemas yra labai skirtingos. Kartais netgi e, terminologija yra visiškai skirtinga, tai reikėtų e, išvengti kokios tai painiavos, pažiūrėjau, kai eina kalba apie pensijų fondus. Viename, vienoje valstybė narėje tai yra vieno ramščio dalis, kitoje valstybė narėje tai gali būti ir kito ramščio e, dalis. Paskui dėl antro ramščio, dėl e, pensijų perkelimo, mobilumo atveju, dėl visų tų taisyklių, čia tikrai daug ką dar reikės pasakyti tais klausimais. Mm, nereikėtų, kad tie pensijų fondai iš antro ramščio per daug būtų plakami su įvairiomis spekulacinėmis priemonėmis, reikėtų aiškių čia tų atskirimų. Ir dėl to, ką jūs mm, parengėte, aš manau, kad tikrai čia yra daug įdomių, svarbių dalykų pasakyta. Pavyzdžius minite kompromisą, kurį mes buvome sudarę dėl žaliosios knygos Gal reikėtų čia kažkokių tam tikrų uh, niuansų, nes, na, truputėlį gal per daug apibendrintai tai pas, pristatyta, gal ne visiškai atspindėtas tikrasis kompromisas, nes, pavyzdžiui, dėl uh, garantijų, minimalių pensijų, dėl uh, darbo stažo dėl galimybių darbuotojams toliau dirbti, turint omeny vyresnius darbuotojus, visus tos ryšius su jaunimu, su jaunais darbuotojais. Dėl kai kurių niuansų gal dar reikės sugrįžti, bet bendrai ačiū. Panas Debaker. Po to Tomas Man, kuris yra pranešėjas dėl tos baltosios knygos ekonomikos reikalų komitete that... Ačiū pranešėjai už nuveiktą darbą. Taip pat džiaugiuosi tuo, kad e, pagaliau turime galimybę aptarti e, žalėje knygą čia komitete. E, jeigu atsižvelgtume į tam tikrus faktus, tai kad visuomenė sensta ir taip toliau, pamatysime, kad šiuo metu turime spręsti šiame komitete vienas svarbiausių dalykų mūsų piliečiams. Be abejo, tai yra e, visų pirma valstybių narių atsakomybės rytis, tačiau ir mes e, turėtume dirbti, turėtume turėti omenyje tas pastabas, kurias išsakė pranešėja. Svarbu, kad ES e, lygmenių taip pat būtų įvertinta dabartinė padėtis E, kaip veikia įvairios pensijų sistemos įvairiose valstybėse narėse, kad galėtume pataisyti e, padėtį, kad tai būtų naudinga ateičiai. Galbūt netgi galima būtų pagalvoti apie tam tikrą europinį pagrindą, apie tam tikras garantijas, judumo aspektus, apie kuriuos jau kalbėjome. Taip pat pranešėja mini e, gerą pusiausvyrą tarp e, darbo ir išeimo į pensiją. Manau, kad reikėtų plačiau apie tai pakalbėti, nes e, šiandien tikrai yra daug įvairių darbo modelių, ne visi jie yra apriepti tų pensijų sistemų. Taigi ta darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvėra yra labai svarbi. Taip pat e, reikėtų pabrėžti, kad darbuotojams turėtų būti suteikiam, suteikiamas kuo didesnis lankstumas, kalbant apie pensijų teisės. E, turi būti įmanoma visą tai spindėti pensijų sistemose, paisyti tų pensijų teisių, taigi e, būtų labai malonu, jeigu ir apie tai kalbėtume. Pritariu tam, kad reikia įgyvendinti daug e, pokyčių, kad e, mūsų pensijų sistemos būtų tvarios, reikia bent jau trijų pakopų pensijų sistemų, reikia, kad dalyvautų draudimo bendrovės ir taip toliau. Tos priemonės jau yra gyvendinamos daugelėje valstybių narių. Taip pat e, labai svarbu turėti kolektyvę ir asmeninę pensijų sistemas, jų derinį. Uh, kad tai būtų veiksminga. Taip pat manau, e, kad buvo įsakyta teisinga pastaba, jog dėl finansinio reglamentavimo e, pakeitimų. E, taip, tie pakeitimai yra svarbus, bet turime atsargiai elgtis, kad nekiltų nepageidaujamų pasiekmių, nes šiuo metu E, šis rytis yra gana gerai e, reguliuojama valstybės narėse ir reikėtų stengtis per nelik nereglamentuoti tam tikrų dalykų, kad e, pensijų sistemos išliktų tvarios ir kad šis sektorius tinkamai veiktų. Taip pat manau, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti švietimui, informacijos teikimui piliečiams, kad piliečiai būtų labiau informuoti apie savo būsimas pensijų teisės. Labai e, svarbu, kad informacija būtų teikiama skaidriai ir tinkamai, kad e, piliečiai būtų informuoti apie savo pensijų teisės. E, jau yra įvairių paslaugų, kuriomis naudojantis būtų galima sekti tas pensijų teisės, daugiau apie jas sužinoti ir manau tai tikrai padeda piliečiams tinkamai įvertinti, kokia bus jų pensija, kai jie baigs darbą. Manau, kad kai kurios dalykus reikėtų papildomai aptarti. E, pavyzdžiui, e, ten, kur kalbama apie tai, kad e, tai yra gana veiksminga investicijų priemonė, taip taip yra. Pavyzdžiui, tarkim, Belgijoje apie 90 procentų e, e, šių paslaugų užtikrina draudimo bendrovės, taigi sistemos yra skirtingos ir manau, kad reikėtų dar apie tai pakalbėti, atsižvelgti į valstybių narių ypatumus. Taip pat pritariu tam, kad e, valstybėse narėse turi būti dėgiamos daugia pakopės pensijų sistemos. Tai yra ilgalaikis tikslas, bet jį nebus lengva pasiekti atsižvelginti dabartinį ekonominę padėtį. Uh, į e, darbdavių e, ir darbuotojų padėtį. Yra ir mažesnių, smulkesnių dalykų, kuriuos galima būtų paminėti ir esu tikras, kad mums pavyks sėkmingai bendradarbiauti. Ačiū. Tomas man, paskui turiu 1, 3, 4, 5 užsirašę kalbėti, paskui dar komisijai Tiesiog prašau visų labai mm, laikytis pasisakymo laiko, kad spėtumėm visą darbo tvarkę išnagrinėti toms man. Ačiū, ponė pirmininkė, aš supratau jūsų užuominą. E, jūs būtent prieš man pasisakant tą pasakėte, tai iš tiesų laiką reikia, reikia turbūt apsiriboti. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai, ji puikiai padirbėjo šioje srityje, jinai jau praeisiais metais panašioje srityje darbavosi. E, kai kuriuos aspektus, principus mes visi galime paremti, paremti ir tai yra esminiai dalykai tokie kaip e, pensijų sistemų finansuojamumas ateityje. E, aš neseniai buvau susitikęs su e, buvusiais Europos parlamento nariais ir mačiau daug pažįstamų veidų ir jie labai su dideliu dėmesiu seka šių temų svarstymą. Ir tai mintis, kad reikia papildomumo abiejų pirmo ir antro, pirmos ir antros pakopos papildomumų yra gera, tačiau reikia pasižiūrėti, kaipgi skirtingos valstybės narės elgesi, kad galėtume nustatyti, e, kokia sistema yra vis dėlto pati geriausia, kadangi ne visos valstybės narės sėkmingai darbuojasi, egzistuoja skirtumai. E, E, mano komitete, kon komitete aš jau irgi tai atkreipiau dėmesį, e, tai yra e, labai, EOS yra labai svarbus elementas, aš manau, kad ir mūsų ekon komitetas, ir jūsų komitetas susijęs kartu ir parengs tos bendrus pasiūlymus. Mano šalyje yra siekiama, kad žmonės, kurie dirba daugelį metų įmonėse, gautų atitinkamą papildomą papildomą atlygį, e, jų pensijų e, galimybės gauti pensijas ateityje yra geresnės, jo tos pensijos ir šiek tiek išauga, tačiau mes neturėtume užkirsti kelio tokiems žmonėms e, tas pensijas perkelti, jeigu taip įvyktų, kad jie norėtų kažkur kitur dirbti ar panašiai. Ir norėčiau sužinoti, ar teis ar tu iš tiesų reikalauji, kad tos įmonių pensijos būtų privalomos, ar tai buvo, e, ar aš neteisingai tave supratau. E, reikia čia dar pasiaiškinti. Mes turime atskiras kompetencijas, atskiras įsipareigojimus ir uždavinius mūsų komitetuose, bet turime ir bendrų uždavinių ir manau, kad mums pavyks gerai bendradarbiauti. Ir ponė pirmininkė, uh, Aš jau aš, ekonomikos reikalų komitete e, pristatinėjau savo e, pranešimą ir turiu pasakyti, kad su šiais aspektais susijusių klausimų taip pat iškilo. Ir e, darau prielaidą, kad ten pateikti pakeitimų pasiūlymai galės būti aptarti drauge abiejų komitetų. Aš manau, kad e, visi, e, ab, abu pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai tome procese dalyvaus aktyviai. Ir aš e, tikiuosi, kad mes tikrai puikiai bendradarbiausime. Taigi a, dabar jau baigiu kalbėti, ponia pirmininkė, kaip jūs ir prašėte. Ačiū. Kiti kalbėtojai. Ori, paskui ponia Stenruk. E, Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau savo paties vardu, vardu pakalbėti dėl šio pranešimo. Uh, Ši diskusija ir konkrečiai tas pensijų klausimas mums rūpi jau seniai ir aš norėčiau pasveikinti pranešėją parengus tikrai puikų e, pranešimą. Jis yra tikrai subalansuotas ir at, jame atsižvelgiama į daugelį aspektų, kuriuos mes buvome iškėlę šiame komitete anksčiau. Jūs kalbate apie atskirų valstybių narių atsakomybę. Ir e, pensijų sistemas vertina ne kaip kažkokį tai ribotą finansinį produktą ar finans, fin, kažkokią finansinę instituciją, o, o mm, žvelgia plačiau sistemų. Solidarumas yra valstybių narių e, kompetencija. Uh, Ir e, pranešėja teisingai kalba apie e, pensijų perkeliamumo būtinybę, apie tą pensijų mobilumą. Tik tai reikėtų, aišku, pasiaiškinti, kokiamis sąlygomis tai būtų įmanoma. Tačiau man trūksta štai ko. Mes labai dažnai kalbame apie tai, jog po šios ekonominės krizės viskas bus pasikeitę iš esmės. Ta mes sakėme ir kalbėdami apie užimtumo struktūrą, apie darbo trukmę, darbo e, sutarčių trukmę. Ir nematau jokių užuominų apie šią problemą. Egzistuoja naujos užimtumo formos, netipinės formos, e, e, visai kitokios darbo sutarčių formos ir atsiras dar daugiau tokių neįprastų užimtumo formų. Į tai mes taip pat turime atsižvelgti, tai mes taip pat turime inkorporuoti, inkorporuoti į tą mūsų egzistuojančią pensijų sistemą. Dėl to reikėtų atkreipti į tai dėmesį ir pranešime. Yra aspektų, dėl kurių nevisiškai sutinku, pavyzdžiui, dėl pensijų sistemos antrosios pakopos. Egzistuoja labai skirtingos situacijos įvairiose valstybėse narėse. Kai kuriuose valstybėse narėse dominuoja stambiosios įmonės, kitose valstybėse e, dominuoja e, daugiau mažos ir vidutinės įmonės, taigi situacija skirtinga. Neturiu daug laiko kalbėti, tačiau noriu pasakyti, kad man yra labai svarbu, kad ryja pabrėžia, jog reikia dirbti ilgiau ir daugiau žmonių turi dirbti Taigi užimtumas turi būti didesnis. Tai yra labai svarbus, e, svarbios mintis. Ačiū. Dvi su pusė minutės geriau būtų negu tris. Ja, uh, ich denke... Manau, kad. Uh, E, laikydamisi visų, kad ir kaip ko norėtumėme, kad ir kaip norėtume pakeisti padėtį gerąją plasme, e, mūsų pagrindinis tikslas nėra socialinių e, išlaidų mažinimas tų žmonių sąskaita, kuriems reikės pensijų ateityje. Mums reikia pensijų sistemos, kuri būtų grindžiama solidarumu, mu, tačiau reikia ir kalbėti apie kovą su uh, pensin, uh, e, e, seniorų skurdu visoje Europoje. Ir aišku, reikia priminti, kad tie žmonės, kurie uždirba mažai arba iš vis neturi darbo vietos, jie pinigų neturi, kad galėtų e, pasirūpinti savo pensijomis dar ir privačiai. Uh, Nors galbūt tai ir nėra šio komiteto e, darbos rytis, vis dėlto norėčiau atkreipti dėmesį į tai, ką sakė ir Tomas Man. Vokietijoje e, antroji pakopa įmonių e, pensijos yra labai svarbus elementas, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tai yra savanoriškų pensijų sistema, tai yra pensijų kaupimo produktas ir niekas daugiau Įmonės, įmonėms tenka iki 50 milijardų eurų našta ir, ir kalbant apie pensijų kaupimą. Ir jeigu mes turė, prisiminsime, kad Vokietijoje du trečdaliai e, žmonių e, už, e, kaupia pensijas būtent tokioje sistemoje ir e, E, iki 50 procentų savo pensijų sukaupia būtent pagal tas e, profesinių pensijų e, principus ir sistemą, mes nenorėtumėm, kad ta sistema sugriūtų. Tad būtų gerai užtikrinti, kad žm, visų pirma, kad žmonės turėtų darbo vietas ir kad tinkamai uždirbtų, kad galėtų patys kaupti savo pensiją. Norėčiau paklausti mūsų pranešėjos, kiek Europos parlamento pozicija dėl žaliosios knygos buvo išgirsta ir atspindėta baltojoje knygoje, nes tikrai yra svarbių dalykų, kurias paminėjote. Mes dirbame dėl tų klausimų ir jie yra dabar šiame tekste. Dabar, pavyzdžiui, E, dėl mokslininkų gal komisija kažką nuspręstų, bet man atrodo, tai jau sena tokia mintis, kad tai yra labai judus žmonės, e, kuriem turėtų būti tas. E, tas 28 gal kažkoks tai režimas tvarko, taikomas. Tai toks būtų mano pastebėjimas. Toliau, pradžioje kadencijos, kai pradėjau eiti šias pareigas, pagalvau, kad mes turime iš pratos kadencijos e, dokumentą dėl teisų pensijai ir paskui komisija išrado tokį magišką reikalą, e, žalę knygą, kur viskas buvo paskandinta, tarsi išspręsta. Dabar baltoji knyga, bet man atrodo vis tik tai dėl. Um, um, pensijų perkeliamumo nieko konkrečiai vis tiek dar nėra pasiūlyta. Tai ką Jūs galvotumėt, ką reikėtų padaryti, kad tikrai to, tų pensijų perkeliamumas būtų realybė. Mm, ir Jūta, ir Tomas kalbėjo apie tai, bet iš tikrųjų tai yra tikras šokas. Pavyzdžiui, Vokietijoje kokia yra sistema, bet kita vertus, kaip tai derinti su periferinių valstybių, tai judumo visa sistema, kaip užtikrinti um, darbo teisų vienodą įgyvendinimą ir kaip tai derinti su tuo ekonominiu modeliu, kai periferinių valstybių darbuotojai atvyksta dirbti kirtų, kur pridėtinė vertė dar vis tik tai e, sukūriama ir paskui išvyksta atgal tą periferinę valstybę, išsiveža savo pensija, kaip su tuo perkeliamumu. Iš tikrųjų, tą perkeliamumą pensijų reikia tinkamai suderinti su, to, su ta realybė, kurioje mes gyvename. Ir teisėje kuros teisėtų leidėjai turi tai atsižvelgti, atsižvelgti tai, kas vyksta ekonominėje, socialinėje e, srityje ES lygmenių. Pane Jezlavicka, paskui pane Kornelisen. Alors, Madame Cornelissen. Pone Kornelisin. Sorry, I thought that was somebody else. But... Atsiprašau, nesupratau, kad man suteikit žodį. Kalbėjomės apie migrantus čia. Noriu padėkoti pranešėjai už labai subalansuotą pranešimą. Tai labai geras pagrindas tolesniam darbui. Pranešime e, labai e, konkrečiai pasakyta, kas jau yra įvykdyta pagal ilgalaikę reformą. Ir e, dabar valstybės narės gali atlikti trumpalaikius darbus tuo pagrindu. Visų pirma, čia kalbama apie tai, koks pavojingas yra skurdas sulaukus senyvo amžiaus. Ta problema yra baisi, nes asmenys šiai į pensiją nebegali dirbdami atsikratyti skurdo. Trečioje dalyje pranešėja sako, kad visų pirma pensija turi užtikrinti padorų minimalų atlyginimą. Čia, manau, trūksta nuostatos dėl pensijų labiausiai pažeidžiamoms grupėms, pavyzdžiui, moteriams, migrantams, kurie atvyksta Europos Sąjungą, būdami vyresnio amžiaus ir nebegauna jokios pensijos už savo darbą. Manau, kad būtų galima šitai papildyti šią dalį. Be to, toliau 14 dalis. Manau, kad yra labai svarbu pabrėžti solidarumo klausimą, nes e, šioje srityje solidarumas yra ypač svarbus. Pritariu e, tam, e, kad antroji pakopa turėtų būti privaloma, tai yra surinkimo pakopa. Be to, pensijų fondai yra ne tik uh, didelės bendrovės, jos gali apriepti ir kelis sektorius, tai irgi yra svarbu. Ir dar viena pastaba, mm, reikia dirbti, manau, kad vyks labai įdomios diskusijos šiuo klausimu, bet e, kartu turėtume šviesti ir nacionalinius parlamentus bei vyriausybės šiuo klausimu. Ypač kalbu apie mano šalies e, institucijas, nes e, juose vis dar laikomasi nuomonės, kad ES apskritai neturėtų būti kalbama apie pensijas ES lygmenių, kad tai turėtų būti nacionalinė atsakomybė. Ir sakyčiau, kad pranešėjai tikrai reikės nemažai darbo nuveikti mano šalyje Niderlanduose. Tai Kornelis kalbėjo šiek tiek per ilgai. Pone Slovės, kas sugrįžote, aš vis tiek suteiksiu jai porą minučių. Ja chciałam pogratulować. Labai ačiū, pirminkė. Noriu pasveikinti pranešėją. Puikus dokumento projektas, kuriame pateikta labai įsami ir gera analizė, kokia yra dabartinė padėtis, su kokiais sunkumais susidurėma Europos valstybėse narėse pensijų sistemų srityje. Manau, būtų teisinga pabrėžti, kad e, jeigu norėtume kalbėti apie tinkamas pensijas, turime užtikrinti, kad e, visi galintys e, dirbti asmenys turėtų galimybę patekti į darbo rinką ir joje likti, kad jie galėtų patys tinkamai pasiruošti išeimui į pensiją nes e, kitaip e, pensijas labai sudėtinga finansuoti iš valstybės finansų. Apie 25 e, procentus jaunimo sugeba pradėti savo karjerą taip, kad pasirūpintų savo būsimą pensiją. Čia kalbama yra apie kelias iniciatyvas susijusias su asmenų sulaukusių 55 metų amžiaus galimybę įsidarbinti. Be abejo, reikia imtis priemonių, kad tokie asmenys galėtų išlikti darbo rinkoje kuo ilgiau. Taip pat manau, kad pranešėja yra teisi, kalbėdama apie tai, kad reikia dirbti labai atsargiai, elgtis atsargiai, kai kalbama apie galimą direktyvą dėl darbuotojų pensijų programų. Tai yra savanoriškų schemų. Bet kokie pakeitimai šioje direktyvoje E, galėtų būti e, susijęs su didesnėmis išlaidomis ir todėl įmonės e, nenorės siūlyti tokių savanoriškų pensijų schemų. Taip pat turėtume atsargiau kalbėti apie galimybę perleisti. Atsiprašau, jau turite baigti tik vieną paskutinį sakinį. Be jokios abejonės direktyva susijusius pensijų teisėmis yra labai svarbi, norint e, skatinti judumą, tačiau turime elgtis labai atsargiai. Ir turiu dar vieną techninę pastabą. Valstybėse narėse e, yra įdėktos skirtingos pensijų sistemos ir norėčiau prašyti pranešėjus kalbėti ne tik apie uh, tris ramščius, tris pakopas. Galbūt galima būtų paminėti kartu ir kokio pobūdžio sistema tai yra ar tai yra privati e, sistema, ar tai yra e, valstybės finansų finansuojama sistema, ar kokia nors kitokia. Steiksiu žodį komisijai, bet nelgiau kaip trim minutėm. Žinau, kad tai visiškai netinkamas darbo variantas, bet tiesiog labai jau vėluojame ir dar turėsime progų apie tai pakalbėti. Dvi, trys minutės. E, Ačiū, pirminkė. Norėtume padėkoti pranešėjai už tai, kad e, remia daugelį e, komisijos minčių išdėstytų Baltojoje knygoje. Labai malonu matyti, kad e, sutarėme dėl svarbiausių dalykų. Ilgesnis darbas darbo rinkoje yra labai svarbus veiksnys, norint užtikrinti pensijų ateitį. Ir taip pat tai, kad kartu e, gali dirbti ir jaunimas, ir vyresnio amžiaus žmonės. E, tai yra e, labai svarbu pabrėžti, nes būtent taip galima užtikrinti adekvačias pensijas ateityje, suteikiant piliečiams galimybę jaustis saugiau, kalbant apie pensijų užtikrinimą. Taip pat prieimėme domen jūsų nuogastavimus e, dėl e, pensijų e, direktyvos, taip pat jūsų pastabas dėl Europos pensijų fondų mokslininkams. Mes e, žinome tas problemas ir be abejo norime su jumis bendradarbiauti sprendžiant šios klausimus. Ačiū. Palauk, žodį aš jums suteikiau, bet reikia atsakyti į klausimus. Pranešėjai jūsų paklausė kodėl jūs kažkaip tai mokslininkus į, į specifinę grupę dedate. Aš vis tik tai paprašysiu atsakyti į pranešėjas klausimą. Vis tik tai, jeigu jums suteiktas pasisakymo laikas, reikia pateikti konkrečius atsakymus. Mais si vous n'avez pas d'idée, on va en rester là. Na, jeigu neturite jokių minčių, tai gerai, ties to užbaigsime. Bet e, kodėl komisija nusprendė e, mokslininkus dėti į atskirą kategoriją? Būtų gerai žinoti. Well, moment, uh, this... Na, šiuo metu mm, vyksta tik bandomasis etapas, e, taigi kol kas dar nekalbama apie kokią nors privalomą europinio masto schemą. E, tiesiog atsirado e, tokių universitetų, kurios, kurie bendradarbiauja bandomojo projekto kontekste mm, ir yra tam tikrų mokslininkų, mokslinio tyrimų fondų, kurie yra susidomėję uh, Kai e, turėsime daugiau informacijos po šios iniciatyvos, e, galėsime ją vadovautis. Kol kas e, nekalbama apie kokią nors europinio masto sistemą. Na, bent jau kažkiek konkrečiau. Ačiū, ponia pirmininkė. Prieš e, paminėdama tą paskutinį punktą, pirmiausia, noriu pasakyti, e, Man tikrai įdomu, kaipgi čia viskas veiks. E, važiuoju, mokslininkas iš Vokietijos e, persikels į Graikiją, Graikijoje uždirbs kitą atlyginimą ir kaipgi viskas atrodys. Man atrodo, čia tik susikurs dar daugiau problemų. Taip, ponia pirmininkė, buvo pateikta tikrai nemažai pastabų, kuris labai greit atsakysiu. Solidarumas, taip, tikrai tai yra labai svarbu, jis yra būtinas, nesvarbu, kokia sistema bebūtų. būtų Tačiau tai yra ne tik tai solidarumas tarp žmonių, bet ir solidarumas tarp kartų. Skurdo mažinimas, deramos pensijos, derami atlyginimai. Čia matau tam tikrų problemų. kai tik tai kur nors Graikijoje ar Portugalijoje kyla kokiu nors problemu, tuomet visų pirma yra um, pra, karpomi, ati, karpamos uh, pensininkų uh, at, pajamos. Taip pat buvo kalbama apie tai, kaip e, suderinti pensinį amžių ir vidutinę gyvenimo trukmę. Tai yra svarbu, tačiau neturėtume užmiršti, kad yra daug žmonių, kurie yra vyresni negu 55 metų amžiaus, nori dirbti, tačiau jie negauna darbo. Atleisti negauna naujo darbo. Tai yra didelė problema ir mano šalyje. Tai jeigu yra kokios nors išlaidos karpomos, tai būtent tokioje srityje. Tomas man dėl e, profesinių pensijų. Taip, aš, ponė pirmininkė, jau sakiau, kad džiaugiuosi komisijos kreipimus e, e, imtis papildyti tą sistemą profesinėmis pensijomis, ją sustiprinti, tačiau aš siūliau, kad komisija nustatytų galbūt ir kolektyvinės taisyklės, nes juk kalbame ne tik tai apie solidarumą tarp kartų, bet ir tarp, pažiūrėjau, socialinių partnerių. Uh, Jie turi prisimti atsakomybę. Debaker kalbėjo apie tai, kad draudimo kompanijos taip pat turi daug kapitalo, kurį gali investuoti, tačiau tai yra visai kas kita, ne, ne, tau negalima lyginti su pensijų fondais, kurie yra valdomi socialinių partnerių. Ir į tuos pensijų fondus įnešus, įnašus neša e, būtent žmonės kaupiantis pensiją. Aš neturiu nieko prieš e, e, draudimo kompanijas, tačiau manau, kad čia turime neužmiršti socialinio aspekto. Dar, ponė pirmininkė, dėl jūsų klausimų. jeigu svarstysime naujų sistemų įkūrimo klausimą ir tai, kad reikia kažką čia daryti ir kalbėti apie pensijų perkeliamumą, mobilumo užtikrinimą, tai yra tikrai labai svarbu. Pateiksiu pavyzdį. Man svarbus ne tik tai mobilumas tarp valstybių narių, bet ir pačiose valstybėse narise, jų viduje, jeigu norime to mobilumo, tuomet, Tomai, yra taip, kad turėdami, e, e, e, turėdami įvykdyti penkerių metų minimalų, minimalaus darbo reikalavimą prieš gaunant pensiją, tuomet kartais gali kilti problemų, kai kalbame apie tokių pensijų perkeliamumą. Dėl ponios Karnelis 13 punkto aš jį labai išsamei išdėščiau. Iš tiesų reikia atkreipti dėmesį į moteris, kurios, nepaisant gaunamos pensijos, yra, gyvena skurdžiai. Dėkoju. Ačiū, pane pranešė. Dėl to, ką komisija nepasakė, reikia vis tik tai pasakyti, kad komitetas puikiai žino, kas įvyko taryboje dėl pensijų perkeliamumo, atsižvelgiant į naują ekonominę situaciją, į visus judumo elementus, na, neprivalomo, bet vis tik tai paskatinto krizės. Uh, Ir iš tikrųjų ta, taryboje, kokia buvo hipotezė, prisiminkime mūsų 2009 metų vis, visą darbą dėl juridinės bazės, kurią Lisabono sutartis numatė, mes perėmė iš naujo nagrinėti tą pasiūlymą, kurį Ana komisija dar buvo pateikusi. Mes pradėjome dirbti jau šioje kadencijoje pagal naują juridinę bazę Lisabono sutartį ir mes, ką mes planavome 2009 metais faktas reikia prisiminti ir tuo pagrindu. Mm, galiu pasakyti, kad pakeitimo pateikimo terminas yra sausio 8 diena, vasario 20-21 diena pakeitimai bus analizuojami, kompromisai bus aptariami kovo 20 ir paskui ant rytos iš karto tvirtinami ir balandžio mėnesį jau plenarnėje sesijoje svarstysime šį mm, klausimą. E, sugrįžtame prie dviejų punktų. Ponas Hautas pagaliau prie mūsų prisijungė, aš taip suprantu, kad jis turėjo transporto problemų. Vertėjai mums pažadėjo dar dešimt papildomų minučių, tai reiškia, kad turėsime labai skubiai dirbti. Pone Hautai, prašau jūsų per labai trumpą laiką, bet vis tik tai pristatyti tuos pakeitimus, kurie yra pateikti dėl jūsų dviejų pranešimų. Pirmas yra dėl. A, m, pirmo, kuris dirbate su, pagal susiminį bendarbiavimą su jūri komitetu, tai yra tai, tai pirmas pranešimas ir antras pranešimas yra jau čia, jau visiškai jūs esate atsakingas už jį, už šimtumo komitetas čia yra atsakingas už tą antrą dokumentą, taigi tai yra įmonės socialinės atsakomybės klausimai. Prašom, pana Ačiū. Mm, vėlavo traukinys per Lamanšą. Atsiprašau. Čia šiuose pranešimuose kalbama apie įmonių socialinės atsakomybės bendruosius standartus, taigi pats laikas apie tai prabilti čia Europos parlamente. E, ypač norėčiau e, padėkoti ponui Manui ir kitiems kolegoms, dėja negaliu pakomentuoti e, visko apie ką čia buvo kalbėta, kol manęs nebuvo, bet anksčiau jau buvau įsakęs savo nuomonę. Kas dėl kito pranešimo perskaičiu, dėl kitų pas, pakeitimų pasiūlymų perskaičiu juos tik ispaniškai, bet vis dėlto tikiuosi, kad mums pavyks susitarti šiame komitete. Ir Esu pasiruošęs bendradarbiauti su tais kolegomis, kas yra pasiūlęs pakeitimų. Turiu ir savo pakeitimų pasiūlymų, bet jie visi yra e, aiškinamajame pareiškime, kuris buvo paskalbtas anksčiau, taigi galėjote su jais susipažinti. Visą tai yra susijęs su pasauliniais standartais dėl visuomenės interesų gynimo ir tvaraus vystimosi. Sakyčiau, kad kalbant apie SBO gairias, Mano pastabos, mano pakeitimai galbūt nėra tiek tikslus, bet vis dėlto ir juose kalbama apie krizę, apie tvarų augimą. Taip pat pritariu komisijos parengtoms sektoriniams gairėms. Manau, kad turėtume paremti jas ir aš pats taip pat esu parengęs konkrečių uh, pakeitimų dėl informacinių ir ryšio technologijų sektoriaus ir kitų sektorių. Taip pat svarbu kalbėti apie darbo sąlygas. Siūlau kalbėti apie Europos pagrindų susitarimus ir pajėgumų stiprinimą, jų programas trečiosiuose šalyse ir kitur. Čia daugelis narių yra pateikę uh, pakeitimų pasiūlymų. Tikiuosi, kad galėsime parengti tinkamą kompromisą. Taip pat tikiuosi, kad galima bus konstruktyviai dirbti valdysenos srityje pasaulio lygmenių. Ir manau, kad komisija čia turėtų parodyti pavyzdį, kad tinkamai reaguotų į iniciatyvas pasaulio lygmenių. Pono Buno pakeitimai dėl konkrečių priemonių, dėl socialinių rodiklių. Norėčiau su juo aptarti, kaip jis mato šios klausimus. Norėčiau įsameu padiskutuoti dėl e, šių problemų. Taip pat e, ponia Papandopolo e, pateikė konkrečių pakeitimų dėl pietų Europos, ponas Papakės ir kiti nariai dėl mažų ir vidutinių įmonių pateikė pakeitimų. Taip pat pateikėta pakeitimų dėl švietimo ir mokymo. Moterų komitetas dėl lyčių klausimų pateikė gerų pakeitimų ir um, Tie pakeitimai yra labai konkretūs, skirti konkrečioms pranešimo dalims. Manau, galėsiu pritarti kai kuriems šių pakeitimų, bet ne visiems. E, taip pat e, mano senas draugas ir kolega Tomas Manis yra pateikęs pakeitimų. E, jis pateikė pakeitimų verslo bendruomenės požiūrių ir E, yra tam tikrų dalykų, dėl kurių susitarė darbdaviai jungtinėse tautose ir mes e, be abejo turėtume į tai atsižvelgti, paremti e, tuos dalykus. Jeigu pažvelgtume, pavyzdžiui, į mano paties pateiktą 20 pakeitimą dėl subalansuoto požiūrio, dėl diferencijuoto požiūrio, atsiprašau, ponios Praver, kuri per toli žengia. Ir manau, kad e, šiame komitete e, galėsime sustarti dėl tinkamo kompromiso. Atsiprašau, e, sako pirmininkė, prašyčiau jau baigti, taip 20 sekundžių. Dėl finansinio skaidrumo kelių kolegų patikti pakeitimai, čia yra išdėstęs tam tikrų įdomių minčių ir ponė Sajen, manau, galėtų peržiūrėti šios pakeitimus, nes reikia ieškoti tinkamo kompromiso. E, laiko trūks ir reikia teikti pakeitimus kitiems komitetams. Ačiū. Pirma Filibulon, paskui Tomas man. Labai trumpai. Ačiū visų pirma, dėkuoju panai Hovit už puikų pranešimą. Ir tie, kur nuomonė yra jūri teikiama, tiek ir mūsų pranešimas, iš esmės tai tas pats. Dėl jūri nuomonės noriu papriešti, kad um, visas įmonės paliečia RSS ir įmonė, ta, mm, Socialinė atsakomybė labai svarbu, aišku, kad tai daugiau tarsi prievalio turėtų būti suprantama, kad nors aišku, tai savanoriškas dalykas, tačiau reikėtų apie tai galvoti, kaip mokyti įmonę šviesti. E, taip pat reikia galvoti, kaip tai pritaikyti e, prie MVS, e, MVI specifikos visoje Europoje. Reikia atsižvelgti skirtumus, aišku, kad turi būti specializuota audito tarnybos, kad galėtų taip pat turėti atitinkam ir gairias, kaip tas socialinės normas vertinti. Dabar, pavyzdžiui, dėl aplinkos kriterijai yra pakankamai pamatuojami ir matuojami. Tai reikėtų panašiai ir čia dėl socialinių aspektų. Taip pat būtų galima gal kažkokį tai gal pagalvoti apie ženklinimą įmonių, kurios laikosi įmonių socialinės atsakomybės e, nuostatų, kad iš tikrųjų būtų aišku, matoma, kuri įmonė yra kokia ir jeigu MVI, pavyzdžiui, irgi norėtų taikyti tą įmonių socialinę atsakomybę, kad aiškiai vartotojas, investuotojas, kitos interesuotos šalis galėtų matyti, kad būtent štai ši MVI iš tikrųjų laikosi laikosi tos atsakomybės ir atitinkamai galėtų orientuoti savo investiciją, savo požiūrį į įmonę. O bendrai, ponia Howitt, aš manau, kad tikrai labai pozityviai būtų galima įvertinti um, bendrai visą tą darbą, taip pat ir dėl to socialinės etiketės, socialinio ženklinimo, manau, kad galėtumėm toliau dar dirbti, dėl kompromisų derinimo aš pilnai su jumis dirbsiu ir toliau. Tomas man. Ačiū. Mes jau e, Daugelį metų svarstome tą klausimą, kalbėjai apie tai, kad įmonės daro per nelik mažai, kad ta socialinė atsakomybė turi tapti privalomų principų. Aš savo praneš... pakeitimo pasiūlymuose norėjau parodyti, kad turime daryti skirtumą. Štai, pavyzdžiui, tekstilės e, sektoriuje, e, ką tik įvyko baisi katastrofa Bangladeše arba kitose e, Pietričio Azijos valstybėse nuolat vyksta tokios nelaimės. Ten yra nesilaikoma tokių socialinės atsakomybės tikimybės principų. Tačiau e, tai, kas e, mes turime laikytis tų principų, kurie jau dabar labai sėkmingai taikomi, pažiūrėjau, e, mažų ir vidutinių įmonių. Mm. Kitus dalykus reikia smerkti, kai žmonės dirba pačiomis baisiausiomis sąlygomis, kai vyksta tokios baisios nelaimės. Tačiau tai yra du atskiri dalykai. Mes turime aiškiai apibriežti savo poziciją dėl įpareigojimų, privalomų įpareigojimų, o dėl įsipareigojimų reikėtų e, galvoti kažkaip tai švelniau. Gal mes čia kažkokią bendrą poziciją suformuosime. Ačiū, pirmininkė, labai ačiū e, visiems kolegoms, kad tikrai ofi, efektyviai dirbome. Mane pranešiau, jūs dar norėtumėte tarti kokį žodį? Tiesiog noriu atsakyti ponui Bujon. Manau, kad tikrai reikėtų parengti tinkamą kompromisą ir dėl jūsų minėtų minčių reikėtų jas dar apsvarstyti. Ačiū. Nūs. Ačiū. Tai tada tik pridursiu, kad nagrinėsime, ne, balsuosime dėl abiejų pranešimų sausio 14 dieną ir galėsime tada su jūrių komitetu jau kalbėtis pagal tos susitarimus, kurie sudaryti. Aš labai dėkoju vertėjams už papildomą darbą, linkiu visiems geros popietės, o mes e, susitiksime e, gruožio 18 dieną Briuselėje ir kviečiu jūs visus gausiai dalyvauti.